Dear colleagues, welcome. Šiandien yra 35 diena, kai protestuojame prieš vienašališkai primestas e, darbo sąlygas, jas primetė Europos parlamento administracija. Apgailę stadomi pranešame, kad darbą stabdysime tiksliai, kaip, buvo, kaip yra numatyta tvarkaraštyje. Taigi keletas pirmininko pranešimų dėl dėrybų. E, Liepos 5 dieną pradėjome e, trilogus su taryba numatome bendrą darbo metodą, e, pagal kurį atskirsime įvairius klausimus politinio pobūdžio, techninio pobūdžio. Ir remdamiesi tuo atskirimu mes suteikėme įgaliojimus techniniam lygiui numatyti kitus trilogų sustikimus rugsėjo mėnesiui. Taip pat įvyko pirmasis, Liepos ketvirtą dieną įvyko pirmasis ref, trilogas refit tema. Rezultatai yra teigiami. Mums pavyko aptarti klyringo prievolės skirtas pensijų fondams, pensijų sistemoms. Taip pat kalbėjome apie finansinių mm, sandorio šalių kliringo mechanizmus ir surengėme preliminarų pasikeitimą nuomonėmis dėl kliringo prievolių laikiną stabdymą. Ir dėrybos šio klausimu turės būti tęsiamos. Dabar norėčiau labai šiltai pasisveikinti su Europos centrinio banko e, pirmininku Mario Draghi. Taigi vyks antrasis dialogas su juo šiemet ir šis mūsų dialogas vyks po Birželio 14 dienų, dien, dieną priimtų e, sprendimų taryboje. Žinote, kad ECB nepakeitė palūkanų normos ir ta norma galios bent jau iki kitų metų vasaros. E, neto pirkimai pagal e, aktyvų pirkimo e, programą, e, kai buvo numatyta iki rugsėjo mėnesio kas mėnesį pirkti e, turto už 30 milijardų, yra pakeista ir numatoma dabar 15 milijardų per mėnesį iki gruodžio mėnesį. Aš taip pat džiaugiuosi tarybos sprendimu išlaikyti atitinkamą monetarinio koregavimo lygį. Jūs žinote, kad E, pasibaigus kiekybinio skatinimo programai e, tam tikrą laiką reikės investicijų, didesnių investicijų, reikės taip pat gairių dėl palūkanų normų. Taip pat noriu pasidžiaugti tuo, kad e, šie sprendimai buvo labai veiksmingai parengti, Jie, apie jos buvo tinkamai informuotos rinkos ir E, kiek suprantu, rinkos puikiai viską suprato ir gerai sureagavo į šį svarbų sprendimą. Aš manau, kad svarbu tai paminėti dabar, kaip jūs sakėte spaudos konferencijoje, kad dabar yra numatytas terminas turto pirkimui ir turime tinkamą priemonių rinkinį skirtą mūsų monetariniai politikai ir ECB dabar veikia taip pat kaip ir ki, ki, kitų pasaulio regionų centriniai bankai ir tai rodo mūsų pinigų sąjungos atsparumą. Kaip pirmininkas Dragi žino, koordinatoriai pasirinko dar dvi temas. E, visų pirma, pinigų politikos iššūkiai atsiradus virtualiai valiutai, taip pat Mm, nestandartinės priem, priemonės, kaip visada mes atlikome tam tikrą parengamą į darbą, e, prisidėjo ir mūsų e, ekspertų e, grupė. Nepriminsiu dabar pagrindinių mūsų atliktų tyrimų išvadų, tiesiog noriu iš karto suteikti žodį pirmininkui. Ačiū. Ačiū pirmininkė, gerbėmėji ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto nariai, ponios ir ponai. Labai malonu vėl lankytis Europos parlamente, jūsų komiteto posėdėje. Po mūsų pastarojo susitikimo ECB valdyba, kaip jau mums priminė pirmininkas, e, priėmė keletą svarbių sprendimų dėl mūsų pinigų politikos rekalibravimo po šių metų rugsėjo mėnesio. E, Šiandieninėme savo pasisakymę aš pristatysiu šiuos sprendimus ir paaiškinsiu, kaip mes vertiname dabartinę ekonomikos e, aplinką, į kurią atsižvelgiant ir buvo priimti šie sprendimai. Po neseniai įvykusio eurozonos e, viršūnių susitikimo. Aš taip pat, naudodamasis progą, aptarsiu ekonomikos ir pinigų sąjungos ateitį, nurodysiu artimiausio laiko tarpio prioritetus, e, žvelgiant iš ECB perspektyvos. Eurozonos ekonomika per pirmąjį 18 metų ketvirtį augo 0,4 procento. Taigi jau penkerius metus ekonomika auga. E, pagrindiniai ekonomikos rodikliai yra tvirti, nors metų pradžioje augimas buvo šiek tiek sulėtėjęs. E, Pastaraisiais metais labai pagerėjo padėtis darbo rinkoje. Užimtumas padidėjo 8,4 milijono nuo 2013 metų vidurio ir užimtumas auga beveik visose eurozono šalise. Nedarbo lygis gegužės mėnesį buvo 8,4 procento, tai yra mažiausias rodiklis nuo 2008 metų gruodžio, o darbo mm, jėgos dalyvavimas yra kaip niekada didelis. E, Naujausios eurosistemos darbuotojų makroekonominės prognozijas numato 18 metais vidutinį metinį augimą, kad augimas turėtų būti 2,1 procento, 2019 1,9 procento, o 2020 metais 1,7 procento. Yra tam tikrų neiškumų dėl pasaulinių veiksnių, įskaitant e, padidėjusio protekcionizmo grėsmę mm, vis dėlto rizika mm, kylanti eurozonos augimo perspektyvai vis dėlto yra subalansuota, bet žinoma, mes atidžiai stebėsime įvykius. E, Eurostato momentinėms prognozės duomenimis bendroji infliacija E, birželio mėnesį padidėjo iki 2 procento nuo 1,9 procento gegužės mėnesį. E, tai atspindi energijos ir kainų infliacijos didesnius rodiklius. Taip pat mm, in, neįtraukiant šių veiksnių infliacija nuo 1 nuo 0,1 procento gegužę sumažėjo iki 1 procento birželį. E, kadangi ekonomika auga ir įveikiamas sąstingis, didėja darbo užmokestis ir manoma, kad bazinė infliacija didės. Ir matome teigiamą dinamiką įvairiose šalise. Aš taip pat šiek tiek detaliau aptarsiu infliacijos prognozes vėliau, kai kalbėsiu apie birželio mėnesio valdybos priimtus sprendimus. Per mūsų pastarąjį pinigų politikos susitikimą valdyba labai atidžiai įvertino pasiektą pažangą e, prisitaikant prie infliacijos ir mes e, vertinome e, tris infliacijos pokyčius, atsižvelgdami į tris kriterijus e, susijusių su grinuoju, grinuoju turtų įsigijimu. Tai yra konvergencija, pasitikėjimas ir atsparumas. Kalbant apie konvergenciją, 2018 metų birželio mėnesio prognoz, pagal prognozes e, bendroji infliacija e, sieks 1,7 procento per artimiausius trejus metus. Tokia yra naujausia prognozė. Manoma, kad infliacija priartės prie mūsų infliacijos tikslo ir bus šiek tiek mažesnė nei 2 procentai. Ir mm, mūsų mūsų pasitikėjimas šiomis infliacijos prognozėmis didėja. Turiu pasakyti, kad sumažėjo netikrumo dėl infliacijos prognozių. Antra, bazinė infliacija didėjo nuo labai nedidelės, kuri buvo 2016 metais ir manoma, kad ji didės augant ekonomikai, geriau panaudojant gebėjimus ir stiprėjant darbo rinkoms. Ir toliau, kalbant apie trečią kriterijų, e, panašu, kad infliacijos tendencijos yra tvarios, tai yra jo infliacija bus atspari palaipsniui atsisakant turto pirkimo. Ir remdamasi šiuo vertinimu, valdyba padarė išvadą, kad buvo pasiekta pažangi, e, ženkli pažanga siekiant e, tvarių korekcijų ir tai turėtų tęstis ir ateityje, nors yra ir tam, tikrų, tikro, tam tikro neiškumo. Taigi mes numatome, kad po rugsėjo mėnesio e, grinuosius turto pirkimus nuo 30 milijardų per mėnesį sumažinsime iki 15 milijardų ir visą šią programą baigsime gruodžio pabaigoje. Bet žinoma, tai priklausys nuo to, ar pasitvirtins mūsų e, vidutinės trukmės infliacijos prognozė ir numatomas e, aktyvų pirkimo programos e, užbaigimas e, šių metų gruodžio mėnesį nereiškia, kad mūsų pinigų politika nebebus ekspansyvi. Pinigų politika ir toliau turės lydėti ekonomik, ekonomikos augimą Todėl mes dar kartą patvirtinome savo reinvestavimo politiką ir taip pat pateikėme daugiau gairių dėl pagrindinių palūkanų normų. Mes ketiname ir toliau išvadovauti savo politiką, invest, reinvestuoti į e, vertybinius e, popierius, kurie buvo įsigyti pagal turto pirkimo programą ir tai daryti ilgą laiką. Ir tai darysime tol, kol to prireiks, kad būtų išlaikytos teigiamos likvidumo sąlygos ir e, reikiamas monetarinio prisitaikymo lygis. Mes manome, kad pagrindinės ECB palūkanų normos liks tokios, kokios yra dabar, taip turėtų būti bent jau iki 19 metų vasaros, arba tiek, kiek reikės, kad infliacijos kitimas atitiktų mūsų dabartinius e, lūkesčius dėl tvaraus prisitaikymo mm, kelio. Dabar grįžtų prie ekonomikos ir pinigų sąjungos valdymo. Mm, kadangi visame pasaulyje dabar yra daugiau netikrumo, Europai kaip niekada svarbu būti vieningai. Pastangos, kurių mes ėmėmės pastaraisiais metais stiprindami ekonomikos ir pinigų sąjungos valdysena jau padarė šią sąjungą atsparesnę šokams. Tačiau mūsų pinigų sąjunga dar nėra baigta kurti ir yra pažeidžiama. Kad paremtume pasitikėjimą ir ekonomikos augimą, mums reikia e, tolesnės e, eurozonos valstybių narių konvergencijos ir integracijos. Iš tikrųjų, praėjo beveik tiksliai šešeri metai nuo tada, kai Europos vadovai nusprendė pradėti kurti bankų sąjungą. Tai buvo labai didelis žingsnis pirmin, jis labai ženkliai prisidėjo prie rizikos mažinimo ir prie stabilesnio Europos bankų sektoriaus. Tačiau bankų sąjunga dar nėra baigta kurti. Bankininkystės paketo, pranešimo dėl bankininkystės paketo greitas patvirtinimas e, e, turėtų pa, paspartinti trilogų procesą ir mes džiaugiamės, kad komitetas patvirtino bankininkystės paketą ir raginame greitai surenkti trilogą. E, Susitarimas dėl Europos stabilumo mechanizmo kaip bank, bendro bankų pertvarkymo fondo garantija mm, ar apsaugos priemonė yra labai svarbus. Tai bus papildomas apsaugos lygis bankam, pertvarkomiems bankams, užtikrins, kad e, jie būtų veiksmingai pertvarkyti ir kad e, nekiltų pavojus finansiniam stabilumui. Ir visa tai savo ruoštų padidins pasitikėjimą bankų sektoriumi ir padarys jį stabilesnį. Ši apsaugos, šis apsaugos mechanizmas backstop turėtų pradėti veikti kaip galima greičiau ir turi būti numatyti greiti sprendimų prieimimo procesai. Artimiausių laikotarpių numatomos diskusijos apie Europos indėlių draudimo schemą, bet tai neturėtų mūsų Mm, stabdyti, darant skirtumą tarp rizikos mažinimo ir rizikos pasidalymo. Ir taip neturėtų būti dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, rizika jau yra reikšmingai sumažinta e, yra patvirtintas bendras kapitalo pirmos pakopos rodiklis skiriamas reikšmingiems bankams. Tai yra pagrindinis rodiklis rodantis banko sveikatą ir tie rodikliai dabar yra 67 procentais didesni nei buvo prieš 10 metų. Be to ir toliau yra mažinama rizika, mažinant neveiksnių paskolų ir blogo turto dalį didelių bankų portfeliuose. Kitas dalykas - dalymasis rizika labai padeda mažinti riziką. Prisiminkime Junktinių e, Amerikos valstijų federalinės indėlių draudimo federalinė indėlių draudimo korporacija. Jis sėkmingai pertvarkė 500 bankų, nesukeldama e, finansinio stabilumo ir tai buvo dėl to, kad JAF vyriausybė pateikė garantijų. E, atitinkami skaičiai eurozonoje buvo dešimt kartų mažesni ir tai yra dar viena priežastis, kodėl eurozonos bankų sektorius vis dar susiduria su struktūriniais iššūkiais. Kitaip tariant, jeigu rizikos pasidalymas padėtų užtikrinti tvarkingą e, finansinio stabilumo padarinių valdymą, padarinių atsirandančių iš rizikos mažinimo valdymą, tai pats rizikos mažinimas vyktų daug greičiau. Be to, Europos indėlių draudimo schema išvengtų rizikos e, destabilizuoti sistemą. Taip pat sumažėtų ir finansinės fragmentacijos rizika ir taip prisidėtų prie pinigų politikos visoje ekonomikos ir pinigų sąjungoje veiksmingumą ir taip būtų prisidėta prie ekonomikos stabilumo. Turėdami tinkamą politiką, tinkamas rizikos dalyjimos ir rizikos mažinimo priemonės, mes sustiprintume sistemą. Be to, atsparesnė ekonomikos ir pinigų sąjunga e, sąjungai būtų naudingas sustiprintas krizių valdymo mechanizmas. Ir čia mes labai džiaugiamės naujausių įsipareigojimų, kuris buvo prisimtas Eurozonos viršūnių susitikime stiprinti Europos stabilumo mechanizmą. Tai turėtų padidinti to mechanizmo veiksmingumą ir patvarumą, kalbant ir apie valdymą, ir apie priemonės. Ir būtų visiškai taip pat atsižvelgta į komisijos ir ECB įgaliojimus. Ir mm, taip pat, kad galėtume atsispirti šokams ir sumažintume krizių krizių riziką eurozonai reikėtų ir bendros stabilizavimo funkcijos. Tokia priemonė e, suteiktų makroekonominę paramą, jeigu visoje eurozonoje prasidėtų nuosmukis, taip pat būtų išsaugota konvergencija, e, būtų paremtos nacionalinės stabilizavimo politikos ir pinigų politika galėtų veiksmingai būti įgyvendinama. Tuo pačiu metu tokia priemonė neturėtų pakengti paskatoms valstybėms narėms e, siekti įgyvendinti tvarę tvarę fiskalinę ir ekonomiką politiką. E, ambicinga kapitalo rinkų sąjungos kūrimo darbo tvarkė taip pat e, gali prisidėti prie prioritetų, kuriuos minėjau. Visų pirma, kapitalo rinkų sąjunga e, padidintų privataus sektoriaus prisimama rizika ir taip sušvelnintų vietos šokus ir sumažintų poreikį naudoti vieš, vals, valstybinės viešasias stabilizavimo priemonės. Be to, nuosekli sistema yra labai reikalinga siekiant gilios ir atsparios finansinės integracijos. Pavyzdžiui, e, nemokumo sistemų suderinimas ir tobulinimas padėtų bankams geriau susitvarkyti su neveiksniu turtu, neveiksniais aktyvais. Tai būtų naudinga bendrai bankų sveikatai ir tikra kapitalo rinkų sąjunga taip pat prisidėtų prie e, gilesnių, labiau integruotų ir stabilesnių kapitalo rinkų ir tai padidintų prieigą prie finansavimo visiems. Taip pat noriu akcentuoti, kad ne viena iš tų priemonių, kurias minėjau, nėra įmanoma be valstybių narių pasitikėjimo. Ir reikia, kad nacionalinės vyriausybės atliktų savo vaidmenį, didindamos savo ekonomikos um, atsparumą ir modernizuodamos ekonominės struktūras. Keletas išvadų. Mūsų pinigų politikos priemonės buvo labai veiksmingos. Mes e, paskaičiavome, kad priemonės, kurių ėmėmės nuo 2014 metų vidurio, turi bendrą poveikį, kuris siekia 1,9 procentinius punktus euro, eurozonos realaus BVP augimo ir infliacijos 2016-2020 metų laikotarpių. Mūsų priemonės taip pat turėjo lemiamos reikšmės susigražinant infliaciją ir siekiant rodiklio, kuris būtų mažesnis, bet artimas 2 procentams vidutinės trukmės laikotarpių. Vis dėlto mes turime būti kantrus, nuoseklus ir atsargus gyvendindami savo politiką, kad e, ta infliacija atitiktų reikiamą koregavimo lygį. Ir kaip jau sakiau, vis dėlto. Mm, augimą mažinantis veiksniai daugiai, daugiausiai yra susijęs su didesnio protekcionizmo grėsme. Stipri ir vieninga ES gali pasinaudoti ekonomikos atvirumo e, privalumais, tuo pačiu metu apsaugodama savo piliečius nuo nekontroliuomos globalizacijos. Europa gali rodyti pavyzdį, ji gali remti daugia šališkumą ir pasaulinę priekybą o tai yra e, didėjančio ekonomikos klėstėjimo kertiniai akmenys per pastarosius kelis dešimtmečius. Tačiau, kad ES sektųsi išorėje, jai reikia stiprių institucijų ir tvirtos ekonominės valdysenos ES viduje. Ačiū uždėmesi. Dėkoju pirmininkė Dragi. dėkoju už informaciją apie bankinio dokumentų rinkinio tvirtinimą. Ir tarybos bendrasis požiūris ir parlamento tekstas yra vienodos reikšmės dokumentai ir šią savaitę prasidės trilogai. Mūsų pranešėjas, ponas Hokmaras, vadovaus tiem trilogams, jis yra ir pirmas mūsų kalbėtojas šiandien. Taigi žodis ponui Hokmarui. Dėkui, gerbiamas pirmininkė, už informaciją. Tikrai pritarčiau tam, ką jūs e, sakėte, kaip svarbu, kad būtų tvirta bankų sąjunga, tikra kapitalo rinka. Keletas komentarų. Pirmiausia, tie tos gerosios paskolos. Kaip Jūs galvojate, ar tų mm, gerųjų paskolų situacija yra tokia, kokios buvo tikimasi? Jei ne, tai kokios to yra priežastis? E, toliau infliacija, e, ta ekspansinė piniginė politika jinai buvo pradėta, um, kai krizė buvo giliausia 8-9 metais ir po to buvo stiprinama, uh, jau pradedant ekonomikai atsigauti, tos priemonės ir toliau buvo taikomos, uh, ekonomikos situacija vis gerėjo, o dabar sakėte, kad mm, ekonomikos vystimasis iš tikrųjų uh, pasiekė aukštą lygį, bet monetarinė politika lieka tokia pati. Uh, Tai aš norėčiau paklausti, ar turim ir toliau taikyti e, infliacijos kriterijus taip, kaip juos taikome dabar? Ar jums netrodo, kad jei laikysimės tokios, tokios pačios monetarinės politikos, tiek blogų orų, taip sakant, tiek gerų, ar nebus taip, kad mes tada didinsim riziką? galbūt situacija nėra tokia gera, kaip tikimės. Ir yra mm, tokių veiksnių, kurie tą rodo, tai yra politinis nestabilumas, taip pat ir sąjungoj protekcionizmo didėjimas ir, ir kiti veiksniai, kurie yra rizikingi. Tai ta tokia išskirtinė monetarinė ekspansionistinė politika. Ar jūsų nuomonė jinai yra tinkamiausia? ir ar jinai gali būti taikoma, kai situacija nebus tokia gera kaip šiandien ir kai tos mūsų baimės gali realizuotis. Dėkoju. Į pirmą klausimą atsakyčiau mm, taip, kad e, tie NPL mm, blogų paskolų situacija yra tokia, kaip mes prognozavome, bet čia dar liko ką daryti. Dabar tų blogų paskolų e, dydis, kiekis padidėjo, aišku, ir, ir labai padidėjo dėl krizės, bet dabar, kai išeiname iš krizės, tų blogų paskolų turi nebelikti, nes jos buvo sąlygatos recesijos O dabar jų kiekis ženkliai sumažės ir dėl kelių priežasčių, nes pagerėjo esamų išteklių rinkos vertinimas, tai galima tos išteklius lengviau parduoti, tą, tą turtą lengviau parduoti. Priežiūra ženkliai pagerėjo ir sustiprėjo. Ir kalbame ne tik apie blogas paskolas, bet ir apie kitus rizikingus dalykus. Taip pat harmonizacijos procesas sudarė galimybę tą įprastinę veiklą pagal naujus reiklesnius standartus vykdyti. Tai tų mm, blogų paskolų augimas tikrai nebus spartus, toks spartus kaip anksčiau. Toliau Kitas svarbus dalykas yra sistema. Sistema, kuri leidžia bankam mm, atsikratyti tų blogų paskolų. Ir čia atitinkamai reikia keisti ir koreguoti taisyklės, įstatymus. Tai viskas priklauso nuo kiekvienos konkrečios valstybės narės situacijos. Pavyzdžiui, yra valstybių narių, kur dabar uh, lyginant ekonominę situaciją su praeitimi, jinai yra daug geresnė, bet vis tiek lieka tų blogųjų paskolų, nes įstatymai kaip ir skatina tokių blogųjų paskolų išlaikymą, o ne pardavimą. Tai mums reikia visų trijų veiksnių siekiant sumažinti blogų paskolų lygį. Toliau kitas klausimas monetarnės politikos riziką. Mūsų monetarinė politika nėra kažkokia ypatinga ir išskirtinė. Tokia pati monetarinė politika net ilgiau Junktinėse Amerikos valstijose buvo taikoma negu ES, taip pat Anglijos bankas tokią politiką taikė, Japonija irgi taikė, taikė tokią politiką, bet mm, mes nuolat stebime, e, gali, kokia gali būti e, rizika tam potencialiam stabiliam laikotarpiui, kai palūkanų normos labai e, mažos ir yra labai didelis likvidumas. Tai stebime situaciją. Kol kas e, sisteminės rizikos tose srityse nematome, o kur matome riziką, tai mūsų atsakymas būtų ne monetarnės politikos keitimas, o taikyti e, tinkamas makroprudencinės priemonės. Dėkuoju per Vanžbėrės. Dėkui. Norėčiau paklausti. Jūsų apie valdymą. Atsiprašau, negaliu kalbėti itališkai. Norėčiau pa paklausti apie centrinio banko valdymą ir nacionalinių centrinių bankų valdymą. Balandžio mėnesį jūs kreipėtės į teisingumo teismą dėl Estijos banko valdytojo, centrinio banko valdytojo, nes Estijos vyriausybė suspendavo jo veiklą tai norėjau paklausti, ar jūs žinojot, kaip Estijos centrinio banko valdytojas elgėsi ir, ir kokia buvo situacija, e, kalbant apie ne eurozonos klientus, kurie galėjo naudotis Estijos centrinių bankų, ne tik pinigų plovimo tikslais, tą nustatė Amerikos specialistai, bet ir apskritai dėl mm, centrinio banko valdytojo elgesio. Mm, jūs kreipiatės į teismą dėl e, Estijos centrinio banko procedūrų. Ir norėčiau paklausti, kaip tada, e, turint galvoj tokią situaciją, e, viename, viename iš valstybių narių centrinių bankų, kaip, kaip tada Europos centrinis bankas turėtų elgtis? Dėkui už klausimą. Europos centrinis bankas nežino mm, tų, to elgesio E, e, Centrinio banko, Latvijos Centrinio banko valdytojo Rimševičiaus e, elgesio konkretaus pasireiškimo. Kalbant apie pirmąjį reikalavimą, čia laikomės statuto 14 straipsnio antros dalies, kad nacionalinių centrinių bankų valdytojai turi tam tikrą apsaugą, kad jie gali būti atleisti iš pareigų, jei nevykdo funkcijų, kurios numatytos pagal jų pareiginį, e, numatytos jiem arba jų elgesys yra blogas. Ir tokiu atveju galima kreiptis į Europos teisingumo teismą. tai mes tada kreipiamės dėl tų priemonių, kurios buvo taikomos ponui e, Rimševičiui. Į teisingumo teismą. Bet ne dėl to, kad kištumėmės į baudžiamąjį tyrimą Latvijoje Ir tą aiškiai pasakėme dviejose savo laiškose, kuriuos aš įsiunčiau Latvijos ministrui pirmininkui ir finansų ministrui. O tada, aišku, galiu pasakyti, kad nacionalinis tyrimas tęsiasi, bet kai mes kreipėmės į Teisingumo teismą, po to jau buvo pareikšti kaltinimai valdytojui ir situacija Latvijoje kaip ir nuolat keičiasi. Bet reikia imtis veiksmų, užkertant kelią pinigų plovimui apskritai. Ir tą tai jau anksčiau esu sakęs, kad turime glaudžiau bendradarbiauti. Tai yra priežiūros institucijos tiek nacionalinės, tiek europinės, tiek kovos su pinigų plovimu institucijos, kurios tarnybos, kurios sa, dabar yra tik nacionalinės. Ir vien žodžiu, visos tos institucijos turi glaudžiau bendradarbiauti, kad tokių atvejų ateityje daugiau nebebūtų. Dar turiu pusę minutės, pirmininkė, ir norėčiau paklausti štai ko. Jūs sakote, kad jūs neturite jokios informacijos apie tai, kad e, e, Latvijos banko valdytojas e, E, galėjo būti įtariamas korupcija iki tol, kol negavote tos informacijos iš JAV specialistų. O kalbant apie centrinio banko galimą valdytojo korupciją, ar centrinis bankas gali tada pats pradėti nagrinėti e, tokią situaciją? Europos centrinis bankas, bendrai kalbant, skiria labai didelį dėmesį, kad valdybos nariai E, ir, ir mm, tie, kas priima sprendimus, tinkamai elgtųsi, nes tai labai svarbu išsaugant visuomenės pasitikėjimą ir labai svarbu, kad būtų išlaikyta nepriekaištinga reputacija. Mus iš tiesų labai suneramino tai, kas įvyko Latvijoje ir dėl to nusprendėm kreiptis į Europos teisingumo teismą, kad uh, nuspręstume, kokiu laikinųjų priemonių galime laikytis, reaguodami į tą situaciją. Taigi mūsų veiksmai buvo paremti e, tą informaciją, kurią turėjome. Nei daugiau, nei mažiau. Bet jūs nieko apie tai nežinojot iki tol, kol jis, e, jo, jo, jo veikla tose, mm, jo darbas tose pareigose buvo sustabdytas. Labadiena, ponė Dragi, kalbėsiu vokiečių kalba. Pone Dragi, jūs spaudos konferencijoje Rygoje birželio 14 dieną kalbėjote apie tai, kad bus nustota taikyti APP priemonės, tai minėjote ir šiandieną, taip pat sakėte, kad APP tai yra normali ES centrinio banko e, pinigų politikos priemonė, jį tokia buvo ir išliks ateityje. Ar tai reiškia, kad bet e, tokiu metu, kai matote, kad yra laikomasi kai reikia reaguoti skubiai, bus taikomas tos vadinamos neto priemonės. Kitas dalykas, kokios, kokiais kriterijais remintis galima būtų vėl atnaujinti šią priemonę. Ponas Hekmeris jau klausė dėl infliacijos valdymo priemonės. Dar noriu pasiaiškinti, harmonizuotų e, vartotojų kainų indeksas eurozonoje apima e, ir e, nuosavo būsto kainas. Ar atsiprašau, tai neatsižvelgta, nustatant šį kriterijų į nuosavo vais tikslais naudojamo būsto kainą. Ir iš tikrųjų daugelėje valstybių ir JAV kitaip paskaičiuojamas vartotojų kainos indeksas, į jį įtraukiamas ir nuo savo būsto nuodomo savais tikslais kainos paskaičiavimas. Taigi dėl to, kad skiriasi paskaičiavimas, gali būti buvo taikotos APP politikos priemonės, kurių gal ir nereikėjo. Kitas dalykas - dėl realių palūkonų normų eurozonoje ir įsikišus Europos centriniam bankui, šios palūkonų normos yra labai žemos, galima sakyti, netgi neįgiamos. Tačiau palūkanų normos yra svarbios investicijų valdymo e, priemonės. Na ir e, netgi, pažiūrėk, kai tokios žemos palūkanų normos, normos gali būti daromas neigiamos investicijos, neproduktyvios investicijos. Tai ar manote, kad dėl žemų palūkanų normoje padaryta daug neproduktyvių investicijų eurozonoje? Thank you. Dėkuoju. Norėčiau patvirtinti, kad mes manome, kad mūsų monetarinė politika yra labai veiksminga. O atsakydamas jūsų klausimą pasakysiu taip. APP tapo monetarinės politikos priemonė ir kai iškyla kažkokie, mm, kažkokių skubių sprendimų e, situacija, mes tą priemonę naudojam. Bet dabar nėra tokia situacija, kad reiktų naudoti tas priemonės, kad reiktų e, pailginti turto išpirkimo laikotarpį, turto išpirkimo programą. O kalbant apie vartotojų kainų indeksą ir kaip tas skaičiuojamas eurozonoje, kaip tai, tai skaičiuojama eurozonoje, turime turėti harmonizuotą vartotojų kainų indeksą. Tai apima ir investicijas į gyvenamąjį nekilnojamąjį turtą. Ir vyksta tyrimai ir matome, kad nėra didelio skirtumo arba nėra reikalo. Tai yra, kad m, mm, tų monetarinių priemonių naudojimas yra pateisinamas. Niekas nerodo, kad mes tokių priemonių negalime naudoti. Aišku, jau ne vienerius metus nagrinėjame situaciją, kaip mes būtume užtikrinę tokį ekonomikos eurozonoje augimą, kaip stebėjome per praėjusius dviejus metus arba vien 17 metais, jei tą augimą būtų skatinę, skatinę, nes labai didelis skaičius neveiksmingų firmų. Ir ar mes didiname čia kažkokį sverto efektą? Ne, kaip tik sverto efektas mažėja. Ar mes, trečia, ar mes stebime tą e, skolininkų, kurie negali sumokėti skolų refinansavimą? Ne, to refinansavimo, to skolų refinansavimo nepastebime. Dėkui, Nils Torvalds. Dėkui, pirmininkė. Sveikinuosi su jumis parlamente, gerbiamas pirmininkė. Turiu du klausimus jums. Hans Werner Zinn, tikiuosi, esate skaitęs, nes viena iš jo, vienoje iš jo knygų sakoma, kad kita krizė bus dragi krizė. Kai žiūrime į Italiją, ir matome 500 milijardų. Tai kaip tada su e, finansinė situacija Italijoje? Ar ten yra kažkokių problemų? Toliau kitas klausimas. Europos centrinio banko metinės ataskaitos. Na, kita metinė ataskaita. Suomiai sako, kad oška yra paėmus sodininką įkaitų. Oška, oška sodininkė, sako estai, e, sako suomiai. Tai ar, nėra, ar negalima ir jūsų apkaltinti, kad pas jūs nėra pakankamai darbo pasidalymo Europos centrinėme banke? Dėkui. Aš atsakydamas į antrą klausimą pasakysiu, kad reikia daryti tai, ką nori daryti, bet ne aš sprendžiu, ką aš turėčiau daryti, kai kalbame apie monetarinės politikos vykdymo priežiūrą. Ir čia mes galim daug paralelių lasti, taip pat ir su JAV federaliniu banku, su Anglijos banku ir kitais bankais. Tai tas, kas vyksta Europos centriniam bankė, nėra kažkoks unikalus atvejis. Be to, čia nėra jokio interesų konflikto. Ir tą interesų konfliktą net ir abstrakčiai įsivaizduoti labai sudėtinga. Jei kalbame apie monetarinę politiką, kuri vykdoma siekiant užtikrinti kainų stabilumą, o priežiūra e, siekia užtikrinti, kad tas finansinis stabilumas būtų užtikrintas ir jei ta monetarinė politika ir jos priežiūra vykdomos atskirai ir, ir nepriklausomai, tai kaip čia jūs galite išžiūrėti interesų konfliktą? Nes nėra finansinio stabilumo, nėra rizikos finansiniam stabilumui, kad reiktų kelti palūkanų normas. O kalbant apie pirmą klausimą, tos, tie, tie įsipareigojimai pagal antrąjį tikslą. Jie kilo nuo mūsų grinųjų, grinojo turto pirkimo programos pradžios. Nepagrindinių valstybių narių bankai perka turtą iš institucijų, kurie, kurios nereziduoja toje šalyje, tai yra ne euro zonos turtas. Ir tai reiškia, kad kas svarbu tam antro tikslo balansų išlaikyti. Tai reikia žiūrėti, kur tie sandoriai sudaromi ir kur jie apskaitomi. Tai kalbant apie tą santyki, e, tikslas su balansu, tai tas santykis auga, e, kai auga e, grinojo turto pirkimai ir mažėja, kai tie pirkimai mažėja. Pažiūrėkime į Italijos situaciją. Galbūt mm, stebime pakilimą, bet tai, tai atitinka istorišką, isto, istorinės tradicinės, istorinę situaciją. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visai neseniai buvo paviešintas 15 nacionalinių nevyriausybinio organizacijų raštas ir ECB e, skatino pasirūpinti, kad būtų padidinta klimato kaitos finansinės rizikos skaidrumas. Ir tame rašte atkreipiamas dėmesys, kad ypatingai svarbus atskleidimas, galvant apie klimakatą, taip pat teigiamai vertinta SRB vaidmuo klimato kaitos politike. Ir siūloma uh, sukurti atskirą grupę skirtą klimato kaitą kaitos, e, finansinių pasiekmių atskleidimo e, funkcijai. Taigi, jūs kalbėjote apie grino turko pirkimo programas. Kaip jūs vertinate e, galimybę, kad SRB kaip vieša institucija savanoriškai e, laik, laik, taikys e, tos specialios darbo grupės rekomendacijas dėl atskleidimo, ypatingai klimato kaitos rytyje? Šito klausimas. O antras, visai neseniai Florencijoje, ponia Dragi, jūs raginate E, skatinti anticiklinę pas, e, paklausą. Taigi, e, kaip atrodytų tokia priemonė, kokie būtų jos pagrindiniai elementai ir e, ką reikėtų padaryti, kad makroekonominė prasme jį būtų prasminga. Pradėsiu nuo antrojo klausimo. Taip, yra tam tikrų fiskalinių priemonių, kurios turi stabilizuojantį poveikį ir tai yra esminė prielaida tam, kad sukurtume, užbaigtume pinigų sąjungos kūrimą ir tam, kad ši sąjunga būtų atspari. Bet jūsų minėtoje kalboje aš taip pat paminėjau štai ką kad kuo labiau bus pasidalima privati rizika, tuo mažiau reikės uh, E, finansinės viešosios paramos stabilumų užtikrinti. Pavyzdžiui, JAV e, kuri yra viena iš didžiausių gerai veikiančių e, pinigų erdvių, 75 procentus rizikos prisimena privačios, privačios rinkos ir 25 procentus e, rizikos prisimena federalinis bankas, tai yra valstijos ar tos e, šalis, kurios recesijos metu automatiškai mokės mokesčius, taip pat e, per nedarbo e, draudimą. 40 procentų Europoje privačiai pri, rizikos prisima privatus operatoriai, o likusią rizikos dalį prisima uh, vyriausybių biudžetai. Tai reiškia, e, kuo geriau bus užbaigta, išbaigta pinigų ir kapitalų sąjunga, tuo mažiau reikės finansinės paramos tam, kad per viešų lėšų panaudojimą būtų stabilizuojama ekonomika. Uh, manau, kad tai yra labai svarbus aspektas, į kurį reikia atsižvelgti mūsų diskusijos. Ir bendra pastaba būtų štai kokia. Rizikos mažninkas ir rizikos pasidalimas būtų. Uh, apjungti, jie papildytų vienas kitą. Vietoj to, kaip kad ilgą laiką diskusijose jie buvo pristatomi kaip prieš, priešiniai dalykai. Beje, ECB e, pilnai palaiko bendrą e, pinigų politiką, kurios tikslas yra išbaigti pinigų sąjungą. Taip pat palaikome Paryžiaus e, virš klimato kaitos e, susitarimą. Taip pat palaikome ir kitų E, tarptautinių formų išvadas, taip pat pritarime e, žalinimo tarptautiniai sistemai, kuri leis apjungti centrinius bankus ir priežiūros institucijos, kas leis taikyti makroprudencinę e, priemonę, kas leistų sumažinti aplinkos sauginę ir su klimato kaita susijusią riziką. Mūsų įmonių sektoriaus pirkimo programos yra suformuluotas taip, kad mes nediskriminuotume tų žaliųjų obligacijų. Tai reiškia, e, e, e, pirmiausia, tie kriterijai yra nustatomi, pirmia, atsižvelgiant į pinigų politikos e, E, poreikius ir kainų stabilumo kriteriją. Bet aišku, ta pinigų politika apima ir žaliasias obligacijas, mes jų daug jau nupirkome, mes taip pat ir perkame. Yra, perkame Europos investicijų banko obligacijas ir jis yra vienas iš didžiausių žaliųjų uh, obligacijų mitentas. Taigi darome daug sutinkamai su E, tomis ribomis, ribomis, kurios nustatytos mūsų pinigų politikos gairėse. Marisa Matijos. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, ponė Dragi. Ir aš turiu klausimą jums, ponė Dragi, jis yra bendro pobūdžio. Po Ponas Hokmeris palėtė jo platų klausimų spektrą, kaip, pavyzdžiui, 2011 metais e, kai vėl išlėto ėmė atsigauti Europos ūkis, tuomet buvo e, kiek padidintos jūsų pirmtako nustatytos palūkanų normos ir daugybę metų um, Europos centrinis bankas palaikė uh, žemų palūkanų normų politiką ir visai neseniai jūs kreipėte suraginimu ir profsąjungas ir taip pat e, siūlėte įvertinti, ar e, nereikėtų vėl e, skatinti, padidinti infliaciją. Tačiau kita vertus ekspansyvinės ECB politikos e, pasakoje e, infliacija yra mažesnė nei vienas procentas, gerokai mažesnė negu ECB tikslas. Taigi turiu keletą klausimų tiesiog jums. Pirmiausia, ar jūsų manimų būtų prasminga e, grįžti prie tokios politikos, kuri duoda rezultatų Europos Sąjungoje. Antra, kaip yra, kaip yra su darbo kaštų mažinimu darbo rinkose, atlyginio mažinimu, ar tai sąžininga? Be to, kaip vertinate biudžeto politiką, kai ypatingai daug investicijų skiriama biudžet, e, kon, e, E, konvergencijos politikai ir trasanglaudos tai politikai, ar jūs tai neramina ir e, e, nors infliacija mažesnė nei 2 procentai, ar nemanote, kad savo politikos pasakoje gerokai pažeidėte jūsų įgaliojimus, Europos centrinio banko mandatą? Na, niekuomet e, neraginau profsąjungų prašyti pakelti atlyginimus, nes tai visiškai e, socialinių partnerių prerogatyva, todėl ne mums e, tenka pareiga kažką raginti profsąjungas kažką daryti ar nedaryti. Kaip minėjau savo įžangoje, esame tikri, kad infliacija yra konvergencinė. Ir tai rodo įvairias prognozes, e, e, statistika, analizė ir taip toliau. Ir e, infliacija keičiasi tvariai ir tai reiškia, kad nereikia tęsti grino turko pirkumo programų po nustatytų laikotarpių tam, kad būtų užtikrinta atitinkamo lygio infliacija. Aš manau, kad šio požiūrio mūsų politika buvo labai veiksminga. Uh, Nu, kartu tos formo gairės, kurios buvo numatytos paskutinėme valdybos sprendime, tai ten tose nurodyta, kad palūkanų normos turėtų e, išlikti dabartinio lygio iki 19 metų vasaros pabaigos ir net ilgiau jų to prireiks. Nu, jeigu e, valdyba, na ir valdyba reikalai esant, sutinkamai su turimais duomenimis, galės pakeisti savo sprendimą. Taigi, niekas neprėmė sprendimo dėl palūkanų normų didinimo ar panašiai, dėl e, fiskalinės politikos. Na, dabar gan akivaizdu, kad tos šalis, kurios yra gerokai įsiskolinusios, kad jų fiskalinė politika yra tvari. Na, o kai dabar vėl pradėjo aukti ūkis, tos šalis, kurios yra įsiskolinusios, turėtų uh, sukurti savotišką fiskalinį rezervą ir taip pasiruošti tiems laikams, kai susilpnės ūkio augimas. Uh, iš krizės daug ko pasimokime. Ir tai yra vienas iš pavyzdžių, kad tos šalis, kurios turėjo didelį fiskalinį rezervą, turėjo geras biudžetinės sąlygas ir to pasakoje, kai prasidėjo krizė, jos galėjo skirti didelį viešą finansavimą savo bankų gelbėjimui. O tos šalis, kurios neturėjo tokio biudžeto uh, rezervo, bankų problemų akivaizdoje to padaryti nebegalėjo, nes rinkos nemanė, kad jų biudžetas yra pakankamai atsparus. Taigi krizė parodė daugelį darybų, bet akivaizdu ir štai kas. Galvant ateitį, reikėtų gerais laikais pasiruošti blogiems, sukurti tą vadinamą fiskalinį rezervą, amortizatorių, tam, kad galėtų pasiruošti blogiems laikams taisyti stogą reikia tuo metu, kai šviečia saulė. Tai tiek dėl fiskalinės politikos. Dėl atlyginimų. Kodėl esame. E, kodėl tikime tuo, kad infliacija vystosi taip, kaip e, tikėjomės? Mm, taip, infliacijos progna, prognozės yra susijęto su mūsų tikslais. Na, o ekonomikos tendencijos rodo štai ką, kad darbo rinkose mažėja nedarbas ir kita vertus to pasakoje pradėjo aukti darbo atlygis. Na ir kiekvienam nedirb. Darbuotojų eurozomoje normali kompensacija už darbuotojų yra 2, pro, 2 procentai. Taigi yra ženklų, rodančių, kad auga darbo atlygis ir, ir manome, kad mūsų monetarnės politikos pasiekoje uh, e, infliacijos lygis bus toks, kad tai atitiktų mūsų tikslus. Marko Valį. Dėkoju, e, ponė pirmininkė, dėkoju pirmininkė Dragi. Norėčiau prisijungti prie paskutinio ponios Matieš klausimo. Ji teiravosi dėl infliacijos. Jūs netižvelgėte formuodami pinigų politiką į e, trumpalaikį poveikį, jūs orientuotės ilgalaikę perspektyvą, tačiau reikėtų atskirti bazinę infliaciją ir nuo bendrosios infliacijos. Matome, kad sumažės naftos kainoms. Mm, a, tai atsiliepia ir maisto produktų kainoms. Na ir man susidarė įspūdis, kad ateityje, artimoje ateityje, sumažėjus naftos kainams sumažės ir infliacija ir nebus pasiekta Europos centrinio banko kainų stabilumo. Na, iš to, ką sakėte, tai nebuvo labai aišku. Na, nu, norėčiau žinoti, kaip jūs ketina spręsti um, bendrosios infliacijos problemą, nes jeigu toliau bus mažinamos kainos, maž ir didės kainas, didės ir infliacija. Toliau kalbėti apie PLS, tai yra blogasias paskolas. Taip, gerai, kad neprasidėjo spekulacija, tačiau kaip yra su rizikos mažinimu. Ar jūsų manimu reikėtų sumažinti spaudimą? E, verslo bankam Šiaurės Europoje ekono komiteto užsakytas tyrimas rodo, kad pavyzdžiui yra didelė tam tikra koncentracija Prancūzijos ir Vokietijos bankuose. Kadangi rinka ganėtinai stabila, lyg sveika, neblogos kainos, tačiau jeigu rinkoje kiltų krizė, tai tuomet tokių finansinių produktų kaina smūgtų. Aš manau, kad tai yra svarbus aspektas, kur reikia atsižvelgti. Reikia nesižvelgti ne vien tik tais NPL, tai yra blogas paskolas, bet ir antros ir trečios pakopos priemonės ir produktus. Kaip į tai žiūrite? Pradėsiu nuo antrojo klausimo. Savo įžanginėje dalyje kalbėjau apie aspektus, kurie liečia ir jūsų klausimą. Kai kalbėjau apie rizikos mažinimą ir pasidalymą, tai ir rizika iš esmės jau sumažinti. Na, tai, na, pavyzdžiui, banko sveikatos pagrindinis rodiklis yra 62 procentais mažesnis nei prieš 10 metų didesnis. O dėl blogų, e, taip, kai kurių didžiųjų bankų portfelyje e, mažėja e, tų blogų paskolų, taigi atsakant jūsų klausimą, galiu jums visiškai pritarti. O antras dalykas tai yra infliacijos lygis. Taip. Atliekant prognozes, mes manome, kad mažės kainas Ir to pasiekoje galime tikėtis, kad per ateinančius mėnesius e, ne 2 procentais, o 1,5 procentais išauks infliacija. Tačiau dėl bazinės infliacijos tai jį laipsniškai auks ir toliau. Ir trijų metų laikotarpio prognozėje mes numatėme, kad kainos mažės, bet išauks Mm, e, bazinė infliacija ir galiausiai iki 20 metų pagrindinė infliacija bus e, aukštesnė nei bazinė infliacija. Jei neklystu, tai bazinė infliacija bus 2,0 ar 1,9 procentai, o bendro infliacija tai yra infliacija išskyrus energetikos ir maisto kainas, tai tai yra ta vadinamoji bendro infliacija, o yra bazinė infliacija, jos jį bus mažesnė 1,7 ir 1,8 procentai per paskutinį e, 20 metų ketvirtį. Tiek. Thank you. Thank you very much. Ačiū. Na, aiškus pasisakymas, na, kai kurių pašnekovų nuomonės pateikė truputį kitų e, niuansų. Dabar Barbara Kapel. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju ir pirmininkė Dragi. Jūs e, pasakėt man labai įdomų dalyką. Jūs sakėte, kad nežiūrint to, kad e, baigsis um, grino turto pirkimo programos vis dėlto uh, tol, toliau bus taikomas tam tikros priemonės, pavyzdžiui, Ar tai reiškia, kad e, tos paskilos, kurios, kurių mokėjimo laikotarpis pasibaigs, juos bus iš naujo perkamas, kalbėti apie 575 milijardus eurų. Toliau kalbėti apie E, konkrečias sumas 41 procentas bendro vidaus produkto eurozonoje. Taigi, ar ECB turi pakankamai žinių ir priemonių tam, kad e, galima būtų e, modeliuoti rizikos balansą, kuris taip greitai keičiasi, o toliau dėl nekilnojamo turto kainų turto pirkimo programas smarkiai atsiliepia ir E, sąnaudoms, finansinių produktų e, sąnaudoms, o taip pat ir įmonių ir valstybių e, finansavimui, konkrečiai finansavimo gražai. Pavyzdžiui, federalinė vyriausybė nurodė, kad tiek privačių, tiek, tiek ir komercinių nekilnojimo turto objektų kainos centrinėse miestų dalyse yra 35 procentais pervirtintos. Tai kaip tokios priemonės atsilieps nekilnojamo turto rinkoms? Thank you. Um, let me. Ačiū. Norėčiau dar kartą paskaityti tai, ką sakiau apie mūsų e, pastarosios spaudos konferencijos išvadas. Mes numatome, na, valdyba numato, kad po rugsėjo mes e, sumažinsime tų aktyvų pirkimo apimtis nuo rugsėjo nuo 30 iki 15 milijardų ir tą programą baigsime gruodžio pabaigoje. Ir to, tokį sprendimą mes priėmėme atsižvelgdami į vidutinės trukmės infliacijos prognozę. Toliau yra pasakyta, kad tai nereiškia, kad e, mūsų stebėsenos politika taps mažiau ekspansyvi. Ji ir toliau uh, Mm, bus vykdoma žiūrint į ekonomikos ekspansiją, taigi mes patvirtiname savo reinvestavimo politiką. Tai reiškia, kad tie vertybiniai popieriai, kurių terminas sueina, bus iš naujo perkami e, ilgesniam laikotarpiui ir mes taip pat e, išplėtėme savo gairias dėl pagrindinių palūkanų normų. Sakome, kad palūkanų normos liks tokios pačios bent jau iki kitų metų vasaros. tokį sprendimą mes priėmėme. Mes sakėme, kad ECB palūkanų normos turėtų likti tokios, kokios yra, bent jau iki kitų metų vasaros arba tiek, kiek prireiks, kad, mūsų, kad infliacijos rodikliai e, atitiktų mūsų lūkesčius dėl tvaraus prisitaikymo kurso. arba dėl tvaraus korekcijų kurso. Mm, taigi, kyla klausimas, kaip atidžiai mes stebime galime, galimą riziką. Na, mes nematome, kad atsirastų kokiu nors netitikimu atsižvelgiant į, į turto grupės. Tam tikri segmentai, pavyzdžiui, tam tikrose segmentuose, pavyzdžiui, prestižiniuose nekilnojamo turto segmentuose E, kai kuriuose miestuose e, obligacijos rodo, kad mm, yra šiek tiek pervertintas šis turtas, mes labai atidžiai stebime šios segmentus, bet e, net ir pastarojo meto finansinių rinkų sviravimai vėlgi nelabai ką pakeitė šio požiūriu. Taigi mes stebime situaciją, nematome, kad pradėtų rastis sisteminė rizika, na, yra tam, vietinio, tam tikros vietinio pobūdžio rizikos, bet į ją yra reaguojama per rizikos ribojimo priemonės. Na, burbulai, žinoma, yra labai brangus, jie daro didelį poveikį ekonomikai ir taip pat jie yra pavojingi, kai juos lydi labai didelis paskolų didėjimas, tačiau matome, kad paskolų išdavimo rodikliai yra vidutiniai ir iš esmės atitinka pagrindinių ekonomikos rodiklių raidą. Taigi, kaip sakiau, šio posėdžio pradžioje nematome požymių, kad e, didėtų kreditų svertai, kad situacija būtų tokia, kokia buvo prieš didžiąją krizę. Ačiū. Dabar Gabriel Mato. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na ir kaip visuomet malonu Jūs pasveikinti rūmose, sveikinu dar sėki. Tiesa, dabar jau einant naujas pareigas. Na, o aš Beje, esu pranešėjas, rengiu naują pranešimą skirtą Europos centriniam bankui. Dabar trys temos. Pirmiausia, NPLS, blogos e, paskolos. Matome, kad per pastruosius 3-4 metus e, nuo 8 procentų iki 5,2 procentų sumažėjo blogų paskolų. Kaip galima garantuoti, kad tose valstybėse narėse, kuriuose finansinis sektorius buvo labiausiai nukentėjęs nuo blogų paskolų, kad tose rinkose e, nesumažės finansavimas dėl e, tų naujų numatytų priemonių. Antras klausimas susijęs e, su laipsnišku paskatų mažinimu. Sakėte, kad reikia būti uh, E, kantriems tęsti struktūrinės reformas. Matome, kad eurozonoje mažėja nedarbo lygis iki 8,4 procentų, tačiau galime, ar galime būti tikrai, kad ši gera tendencija tęsis ir toliau. Ir po to, kai bus mažinamas tų paskatų skaičius, tų remiamųjų priemonių taikymas. Antras dalykas dėl kriptovaliutų. Na, ar Europos centrinis bankas ir jūs mano, kad galvojant apie ilgalaikę perspektyvą ir toliau auks uh, kriptovaliutų rinka ir gali netgi kelti pavojų uh, pinigų sąjungai ir pinigų politikai. Taigi, kaip vertinate kriptovaliutų keliamą riziką? Dėkuoju. Well, first... Ačiū. Pirmas klausimas ar blogų paskolų sumažėjimas reikštų, kad sumažėtų ekonomikos finansavimas. Na, iš esmės, toks pats klausimas buvo keliamas prieš keletą metų, kai ECB ir daugelis priežiūros institucijų visame pasaulyje e, skatino bankus didinti kapitalą ir kapital, gerinti kapitalo rodiklius. Atsakymas yra ne. Jeigu sumažėja blogų paskolų, sustiprėjusi banko kapitalo pozicija turėtų kaip tik padidinti skolinimo mm, pelningumą ir skolinimas vidutinės trukmės laikotarpių turėtų padidėti, turėtų padidėti skolinimo srautai, kreditų srautai. Ir bankų gebėjimas pritraukti lėšų iš privačių rinkų yra labai svarbus, siekiant mažinti blogų paskolų skaičių. Ir tai, ką matome Mm, per pastrosius porą metų matome, kad bankai, kurie dirba gerai, labai smarkiai mažina blogų paskolų portfelius ir jiems taip pat labai gerai sekasi pritraukti kapitalo iš privačių rinkų. Mm, prieš kurį laiką to net nebuvo įmanoma įsivaizduoti. Taigi šią prasme e, blogų paskolų mažinimas kaip tik prisideda prie skolinimo didinimo ekonomikai. Kitas dalykas - paskatų panaikinimas. Mes iš tikrųjų nenaikiname paskatų. E, monetarinė politika ir toliau išlieka e, ekspansyvi. Aš jau sakiau, kad reikia didelio prisitaikymo. Tai reiškia, kad mūsų nuomonė infliacija priartės prie mūsų siekiamo tikslo, mums laipsniškai mažinant e, turto pirkimo programos įtaką. Mes tai matome ir taryba taip pat įvertino padėtį. Kodėl mes taip manome? Mes manome, kad ekonomika yra pakankamai stipri, kad galėtų tęsti savo ekspansiją, nors turto pirkimo programos reikšmė sumažės. Tačiau tuo pačiu metu mes sustiprinome savo gairias dėl mm, palūkanų normų ir įsipareigojome reinvestuoti, tai yra perpirkti mm, E, vertybinius popierius, kurių terminas sueina. Taigi mūsų politika grindžiama bus tuo, kad turto pirkimo programa tęsis iki gruodžio mėnesį, taip pat tęsime investavimo politiką ir, kaip jau sakiau, iki 19 metų vasaros išlaikysime nepakeistą palūkanų normą. Ir bet kuriuo atveju e, valdyba yra pasirengusi koreguoti pinigų politikos priemonės, atsižvelgdama į vidutinės trukmės infliacijos prognozę. Toliau kriptovaliutos. Visų pirma, visiškai pritariu Europos priežiūros institucijos ESA e, nuomoniai, kad reikia e, apsaugos investuotojams, kalbant apie kriptovaliutas. Kitas, dalyk, kitas klausimas - kova su pinigų plovimu. Iš tikrųjų, didelis kriptovaliutų privalumas yra tas, kad šios valiutos yra anoniminės ir čia mums reikia imtis realių veiksmų. Tačiau šiaip apskritai kalbant, e, kriptovaliutos nekelia didelio pavojaus finansiniam stabilumui. Jų sumos yra nedidelės ir taip pat e, eurozonoje veikiančių subjektų kontaktas e, su kriptovaliutomis yra nedidelis. Taigi, kalbant apie pinigų politika, čia nėra jokios sąveikos. Kriptovaliutos nėra geras apskaitos vienetas arba gera atsiskaitimo priemonė, skirtingai nei pinigai, nes tos valiutos sviruoja, bet to nėra jokios institucijos, kuri pateiktų garantijų dėl e, kriptovaliutų. Na, e, Europoje mes turime ECB, kuris veikia kaip garantas ir euras šiandien ir yra euras rytoj, o dėl kriptovaliutų viskas yra kitaip ir jos mums nekelia susirūpinimo. Ačiū Jakob von Weizsäcker. Ačiū pirmininkė, sveiki atvykę. Pone Dragi, noriu pateikti Jums klausimą apie suverenių bankų neksus. Dabar bankai ir valstybių balansai labai glaudžiai susiję. Na, jūs sakėte, kad labai gerai, kad yra numatytos apsauginės priemonės susijusios su bendru pertvarkymo fondu. Ir jeigu tai bus įgyvendinta, tai tikrai e, tai bus labai naudinga siekiant užkirsti kelią tam, kad bankų balansai paveiktų atskirų valstybių narių balansus. Tai yra gera žinia, tačiau bloga žinia ta, kad mums dar tikrai, mes dar tikrai nepradėjome spręsti atvirkštinės problemos. Tai yra, kaip valstybių balansai veikia bankų balansus. Aš šiuo metu dirbu su dosie, SBBS dosie, remiuosi e SRB darbų dėl SBI ir na, siekiama sukurti aktyvus, kurie bū, tiktų e, europiniams balansams ir, ir tai tikrai galėtų padėti mums spręsti E, šią atvirkštinę problemą, bet žinoma, visą tai reikėtų labai rūpestingai gyvendinti, kad nesirastų rinkos sutrikimų. Tai aš norėčiau jūsų paklausti, ką galvojate apie šią strategiją, e, sprendžiant e, ne bankų balansų problemą, bet valstybių ir bankų balansų problemą. Uh, well, all, we, we thank... Ačiū. Na, visų pirma, manau, turėtume padėkoti komisijai už atliktą darbą. Su mumis bus konsultuojamas iš šio klausimu. Mes peržiūrėsime pasiūlymą, gilindamėsi į tas rytis, kurie yra aktualūs ECB, kurios yra aktualios ECB įgaliojimams. Bet, kaip jau sakiau pradžioje, na, šis pasiūlymas jau nebėra didelis prioritetas tai jau nebėra didelis prioritetas valstybėms narėms. Ir komisijos pasiūlymas tam tikromis prasmėmis nukrypsta nuo SRB aukšto lygio darbo grupės pasiūlymų. Ir ESPI e, nukrypsta nuo ESPI paramos. Visos paramos dalis bus traktuojamos vienodai, kalbant apie kapitalą, kalbant apie ir taip pat kalbant apie likvidumą. Taigi mm, yra numatomos paskotos investuoti į šį produktą, tačiau kyla nuogastavimų dėl mm, nepagrindinių e, finansavimo dalių rizikos. Apskritai, manau, kad e, tai yra geras išeities taškas siekiant atsižvelgti į situaciją, kuri buvo nestabilumo veiksnys e, nutikus kriziai. Čia aš kalbu apie, e, ir apie valstybių, ir apie bankų e, dalį sistemoje. Na, aš manau, kad ši iniciatyva turėtų būti tęsiama ir, ir turbūt, beje, galutinis sprendimas dar nėra priimtas. Na, iš esmės čia galima kalbėti apie finansinius pajėgumus ir žinoma, turi būti skatinamas darbas šioje srityje. Ačiū, tikrai pritariu Jums, kad reikia galvoti apie subjektus, kurie gali sukurti SPBS ir taip pat reikia galvoti ne, apie nepagrindinės E, finansavimo dalis. Aš taip tikrai džiaugiuosi sprendimais, kuriuos priemė Europos sisteminės rizikos valdyba. Tačiau man būtų įdomu išgirsti štai, ką jeigu jūs pagalvotumėte apie pagrindinę finansavimo dalį. Na, ar tai negalėtų užtikrinti, kad nekiltų didelės rizikos valstybių ir bankų balansams? Ar, nema, ar manote, kad tai būtų patrauklus būdas dirbti šioje srityje. Taip, tikrai taip, tačiau kyla klausimas, ar rinkoms tai bus patrauklu ir ar bankai tuo pasinaudos. Mm, tai visada buvo mm, problema. E, kaip sukurti tokį aktyvą, tokį kurtą, kur, turtą, kuris padėtų spręsti valstybių ir bankų balansų sąsajos problemą ir to, tokį turtą, kuris būtų patrauklus rinkoms. Taip, aš sutinku, kad reikia to daugiau reikšmės teikti pagrindiniam finansavimo segmentui. Ačiū dabar Werner Langen. Dėkoju, ponė pirmininkė, už tai, kad pateikė tokią apžvalgą. Uh, Na, jau daugybę metų mane domina infliacijos lygis. Prieš keletą metų minėjote, kad dėl maž, mažančios uh, energetikos kainos yra ne, ne, ne, <clears throat> nestabilios, tai atsiliepia ir infliacijų. Dabar sakėte, kad infliacija yra 2 procentai, energetikos kainos yra 1 procentas. Tačiau energetikos kainos, jas atsižvelgiama paskaičiuojant biudžetą įmonėse, valstybėse, na ir gal nustatant infliaciją infliacijos lygį, ECB turėtų atsižvelgti labiau į energetikos kainas. Pavyzdžiui, pavyzdžiui arba bazinėje e, infliacijos e, normoje ar kitaip, nes man atrodo dabar yra susikirtimas. Prieš dešimt metų, e, po praėjus apie dešimčiai metų, e, išliko visą laiką e, labai e, mažas palūkanų normos, o ECB pasirinko kitą kryptį, kada pakeisite ją, nes e, likščiol <clears throat> centriniai bankai derino savo veiklą antrą. Na, jūs sakėte, kad didėjo nekilnojamo turto kainas Na, ir taip pat dėl valstybinių obligacijų ir valstybių vertinimo. Pavyzdžiui, Italijos vyriausybė e, pirkosi vertinius popierius Frankfurte ir kas už tai garantuos, duos garantijų, kol euros nekelia problemų, tai galima sakyti, kad ilgainiui tai išsilygins. Tačiau tendencijos yra akivaizdžios ir e, yra pagristas klausimas, jį kelia ir profesoriai, kokia yra rizika, kaip jos išvengti. Galiausiai dėl valstybių ir banko atskirimo. Jūs daugybę metų už tai pasisakėte, už mažas palūkalų normas, tačiau to pasakoje e, pietinėje dalyje išaugo valstybės finansavimas bankos, išaugo finansavimo dalis. Taigi ši politinė priemonė kaip ir man nepasitvirtino. Jūs kalbėjote apie naujas e, politinės priemonės, apie jas kalbėjo ir kolega, tai kaip jūs ketinate išspręsti šią problemą? Um, Our... Ačiū. Noriu labai aiškiai pasakyti, kad mūsų tikslas yra susijęs su bendraja infliacija, į kurią įtraukėme energetikos ir maisto kainas. Ir visada taip buvo. Čia nieko nepakeitėme. Uh, o nuorodos į kitas infliacijos priemonės vis dėlto yra svarbios, norint suprasti, kiek stabili yra ta konvergencija, kiek stabiliai artėjama prie infliacijos rodiklio. Neužmirškite, kad mūsų konvergencija yra vidutinės trukmės laikotarpio konvergencija. Ji turi būti stabili. Ir jeigu pasieksime uh, bendros, bendrosios infliacijos rodikliai, tai yra 2 procentus dėl maisto ar energijos kainų padidėjimo, o vėliau tos kainos sumažės, tai reiškia, kad tikslo nebūsime pasiekę, nes tai nebus e, vidutinės trukmės laikotarpių ir tada atsiranda kiti infliacijos veiksniai. Infliacijos priemonės, į kurias neįeina maisto ar energetikos kainos, taip pat kitos infliacijos priemonės, jos atspindi tai, kas vyksta realioje ekonomikoje, neatsižvelgiant į tam tikrus elementus, kurių kainos labai smarkiai sviruoja. Todėl mes ir žiūrime į tas priemonės kaip į papildomą informacijos šaltinį, spręsdami, ar mūsų tas artėjimas prie tikslo yra stabilus yra tvarkus, ar tai yra vidutinės trukmės konvergencija, ar ji tokia yra momentinė. Būtent taip dera tos apibrieštis tarpusavėje, tačiau mes nieko nepakeitėme dėl bendrosios infliacijos apibriešties. Toliau antras tikslas. Jūs sakėte, kad tendencija aiški. Ne, iš tikrųjų tendencija nėra aiški. Dabar matome didėjimą ir anksčiau buvo tas didėjimas, taip pat buvo ir sumažėjimas. Tačiau jūs esate teisus, kalbėdamas apie kitą dalyką. Valstybės šalės turi prie, suartėti, jos turi gyvendinti struktūrinės reformas. Tai nėra tokia sąjunga, kuri buvo grindžiama tuo, kad yra nuolatinių kreditorių ir nuolatinių skolininkų. Ne. Antras tikslas nebūtinai nėra, yra, nebūtinai yra kapitalo priemonė. Kaip jau sakiau, jai didelį įtaką daro mūsų turto pirkimo programa. Mes matome, kad didėja e, įsipareigojimai ir per artimiausius du savo sustikimus, e, manau, mat, nu, numatysime e, antro tikslo priemonių mažinimą, bent jau kalbant apie turto pirkimą. Ir paskutinis jūsų klausimas buvo susijęs e, su priemonėmis. Na, pasakysiu kitaip. Sąsaja tarp valstybių ir bankų yra veiksnys, kuris paaštrino krizę, paaštrino krizę ir priemonės, kurios skirtos šiai problemai veikti arba per privačią rinką, arba per kitas priežiūros priemonės, kurias būtų galima gyvendinti, yra sveikintinos. Tačiau nepasiduokime iliuzijai. Jeigu kyla didelė vyriausybės valstybės krizė bankas, negalvokime, kad bankas, kuris neturi valstybės obligacijų savo portfelį yra saugus. Ne, jeigu kyla didelė valstybės krizė, tai ji paveiks visus banku, ir tuos bankus, kurie turi valstybės obligacijų ir kurie neturi valstybės obligacijų savo portfelyje. Tai paveiks ir nebankinės institucijas. Taigi, kai vyksta didžiulė, didelio masto krizė, dinksta likvidumas, pinigai išeina iš šalies, bankai praranda finansavimą, neatsižvelgiant į tai, ar turi valstybės obligacijų savo portfelį ar ne. Ir kredito reitingas labai smarkiai sumažėja. Ir tuo metu visi reitingai seka paskui valstybės reitingą. Taigi vis ir bankai, ir ne bankai, bendrovės, gamintojai veikiantis realioje ekonomikoje sumokės daug daugiau už finansavimą. Taigi, kai kyla valstybės skolos krizė, tai ji paveikia visus. Thank you. Nina Jill. Ačiū dabar, Lina Džil. Ačiū. Pirmininkė, sėdžiu čia. Na, visų pirma, noriu pakalbėti su jumis apie Brexit. Šiuo metu, kai kalbame, svaras labai smarkiai smuko žemyn, kadangi atsistino užsienio reikalų ministras. Taigi reikia galvoti apie tai, kaip įveikti nestabilumą. Uh, Na, vykstant Brexit ir taip pat turint galvoje, kad yra e, sudarytos sutartys dėl išvestinių priemonių, e, Anglijos bankas e, praėjusią savaitę pasakė, kad nors yra įsipareigota laikytis laikinų leidimų režimo, vis dėlto ES dar nepateikė atitinkamo pa, pažado. Ir e, Anglijos banko teigimu, e, po kitų metų kovo e, maž, nebebus įmanoma prekiauti vertybiniais popieriais, išvesniais vertybiniais popieriais už beveik 29 trilijonus e, svarų. Ką Jūs manote apie e, šią Anglijos banko poziciją ir ką manote apie laikinųjų leidimų e, režimą? Ar čia yra viskas gerai ar ne? ES nėra pasirengusi. Ir toliau kitas dalykas, e, kokia yra jūsų reakcija į laišką dėl klimato kaitos programos ir. Mm, na, SPP įsigijo vadinamųjų žaliųjų obligacijų, bet aš dabar norėčiau kai ką pasiaiškinti. Ar ECB atliko e, savo programos e, poveikio klimato kaitai analizę ir taip pat ar ECB e atlieka poveikį vertinimą, nes yra atlikta analizė, kuri rodo, kad 62 procentai CSPP obligacijų yra susijusios su labai dideliu CO2 E, dideliais CO2 kiekiais. Ir kitas dalykas, ar komisija, komisija pasiūlė tvarių finansinių investicijų paketą, tačiau man atrodo, kad tame pakete trūksta ambicijų, yra sutelkiamas dėmesys tik į klimato kaitos elementus ir neatsižvelgiama į socialinius ir ekonominius rodiklius. Turint galvoje netvarias investicijas, kokie būtų jūsų pasiūlymai, kaip integruoti tas investicijas? Na, žinoma, kai kurios sutartys dėl išvestinių vertybinių popierių, ypač e, to, tos sutartys, kurioms taikomas centrinis klyringas, taip, e, jos gali susidurti su testinumo problemomis, nes tai, tai, teis, teisės aktais bus pakeistos tam tikros apibrieštis, taip pat gali būti kitų nuostatų, kurios paveiks tų sutarčių trukmę ateityje. Sumos Tai yra, kurioms sutartims kils problemų, visų pirma priklausys nuo to, kiek sutarčių baigs galioti iki 2019 metų kovo ir antra, tai priklausys nuo to, ar abi pusės bus patvirtinusios teisės aktus, kurie kažkaip sušvelnins problemą. Dabar aš reiškiu mūsų nuomonę. Aš manau, kad tai priklausys nuo to, mm, ką, kokiu priemonių imsis abi pusės, kad sušvelnintų šią problemą. Kitas dalykas, mes mūsų programos poveikio analizė ar klimato kaitos elementų poveikio analizė. Na, mes tos analizės neturime, bet tikrai galiu pasakyti, kad pasigilinsime. O koks buvo jūsų trečias klausimas? Kaip labiau integruoti tvarias investicijas, nes komisijos pasiūlymuose daugiausia dėmesio skiriama klimato aspektams, o ne socialiniams ir valdysenos aspektams. Taip, mm, mes visų pirma džiaugiamės komisijos veiksmų planu e, skirtų šiais ryčiai, taip pat džiaugiamės kitais teisėkuros pasiūlymais. Mes pritarėme pasiūlytai Europos e, tvarios ekonominės veiklos taksonomijai, taip pat e, pritarėme priemonėms, e, kuriomis skatinamas informacijos atskleidimas ir taip pat džiaugiamės tuo, kad yra sukurta nauja mažai mažo CO2 lyginamųjų rodiklių sistema. Mūsų nuomonė geresnis palyginamumas galėtų prisidėti prie tvarumo, prie finansinių sprendimų prieimimo išvengiant e, per didelės e, finansinių reglamentų naštos ir, ir per didelio skaičiaus. Taigi mes iš esmės pritarėme tam, ką sako komisija. Thank you, Georgios Kircas. Dėkui, Georgios Kircas. Dėkui, pirmininkė. Gerbiamas ponė Dragi. pasibaigus Graikijai taikytai programai, mm, Graikija rodo susidomėjimą tolesniais Europos centrinio banko žingsniais, bet tai liečia ne tik pinigus, tai liečia ir Europos centrinio banko siunčiamus signalus. Taigi norėčiau paklausti, kada uh, jūs baigsite uh, Europos centrinio banko atliekamą studiją dėl Graikijos uh, skolos ir tos skolos įvertinimo. Taip pat norėčiau paklausti, ar Graikijos vertybiniai poperiai uh, e, ar tie vertybiniai, vertybiniai popieriai galės dalyvauti e, kiekybinio. kiekybinio skatinimo programoje. Dabar jau tai, ką sakė ponas Turnado, Graikijos banko valdytojas laikysis pozityvių, pozityvios pozicijos ir ką apie tai galvoja Europos centrinis bankas. Dėkui. Pirmiausia, atsakysiu į paskutinius du klausimus. Realiai tik vieną. E, kalbant apie išimti dėl kiekybinio skatinimo Graikijai. E, dabartinė stebėsena neužtikrina tos išimties taikymo. Ir mes atliksime savo nepriklausomą tvarumo vertinimą ir rizikos valdymo priemonių vertinimą. Tai, kad dabar Graikijai taikoma išimtis, tai natūraliai turėtų kilti klausimas, mm, turint galvoje tai, ką nusprendė Eurogrupė dėl įvairių priemonių taikymo. Tai Graikija ar gali dalyvauti dabar kiekybinio skatinimo programoje, kai tos priemonės dar tebe taikomos. Turime pirmiausia laukti, ką įvairūs parlamentai pasakys, tai yra, turime laukti, kad jie patvirtintų Eurogrupės priimtų sprendimus ir tada turim FSF valdybos sprendimo laukti. Ir tik tada galėsime tvarumo ir rizikos vertinimo poveikius atlikti. Dėkuoju. Dėkui. Jakobas von Weizsäkeris. Kalbėtojas kalba be mikrofono. Dėkui. Iš atsakymo į klausimą apie Graikijai supratau, kad viską tą padarysit iki 32 metų. norėčiau dar pratesti tą mintį, kurią išsakėte atsakydamas ponui Werneriui Langė. Tai yra, kad nors bankai turi mm, pilnai diversifikuotus skolos portfelius, situacija valstybėse juos veikia visais atvejais. Bet situacija Kalifornijoje rodo, kad ne visuomet yra galimas toks poveikis bankuose. Tai analizuodami tokias situacijas, ar neturime atskirti tą valstybės kolos restruktūrizavimo riziką ir denominavimo, nu, nuvertinimo riziką. Kalifornijoje to nėra. Ir čia Mm, tarybos naujausios išvados yra labai aktualios, kai kalbame apie saugumo, gynybos e, stiprinimą, socialinę apsaugą ir humanitarinę pagalbą migrantams. Tai tai mažina tą denominavimo riziką. Ir toliau pratesiant socialinės apsaugos aspektą Norėčiau sužinoti, ką jūs galvojate apie Europos, draud... Europos nedarbo perdraudimo rizikos vaidmenį, kai kalbame apie savi draudimą ir atitinkamą fondą ir perdraudimą. Europos mastu. Ar tai turėtų stabilizuojantį poveikį? Dėkoju. Atsakys pirmiausiai paskutinį klausimą. Aš labai palankiai į tai žiūriu, nes aš manau, kad tą tikrai reikia daryti dėl įvairių aiškių priežasčių, kurių čia nenoriu vardinti. Nes taip ir stabilizuotume padėtį ir užtikrintume reikalingą socialinę dimenciją ir tai atitinka pinigų sąjungos esmę ir skatina darbo mobilumą. Tai iš tiesų tai yra, kaip bežiūrėsi, pozityvus dalykas, bet aišku, reikia atsižvelgti į esamas draudimo sistemas, į skirtumus darbo rinkoje. Nėra paprasta tą padaryti Bet asmeniškai čia pasakysiu, nes taryboje dar to nesvarstėme, kad ta kryptim turėtų būti einama. Kitas jūsų išsakytas komentaras. Kalifornijos pavyzdys ir mokesčių pavyzdys per 90-mečio krizę daug ką pasako ir parodo, kaip gerai integruota bankų sąjunga ir kapitalo rinkų sąjunga galėtų tapti galingų veiksnių užkertant kelią, kad krizė iš lokalizuotos bankų sektoriaus dalies neišplistų po visą ekonomiką. 90-metyje, jei neklystų, labai smuko naftos kainos ir daugelis Teksaso bankų subankrutavo. Ir tai, aišku, turėjo labai gilų poveikį ekonomikai, nes nebeliko kreditavimo galimybės. Ir tai atsitiko dėl to, kad tada buvę įstatymai neleido kitiem JAV bankam išpirkti paskolų Teksase. Dabar tie įstatymai buvo panaikinti. Ir dėl to kita e, bankų krizė niekaip nepaveikia bankų galimybės teikti paskolas ekonomikai. Tai privatus dalymasis rizika gali būti labai veiksmingas. Net prieš panaudojant ir ar galvojant apie galimybę panaudoti viešasias lėšas rizikos mažinimui. Kalbant apie restruktūrizavimą, tokį, kokį jūs minėjote, tai viskas čia veikia viską. Ir geriausia taisyklė būtų daryti viską, kad neiškiltų valstybė, kad neatsirastų valstybinės skolos krizė. Tai čia kalbame apie mokesčių tvarumą ir taip toliau ir taip toliau. Apie tuos dalykus, apie kuriuos jau buvo kalbėta. Dėkui. Bet kuriuo atveju jų federalinis biudžetas yra šiek tiek didesnis negu Europos biudžetas ir yra federalinė valstybė. Tai situacija nėra viens prie vieno tokia kaip Europos Sąjungoje. Fulvio Martušėlo. Dėkui pirmininkė keletą klausimų turėčiau. Pirmiausia, jei gerai supratau, kiekybinio skatinimo poveikis priklauso nuo konkrečios šalies. Pavyzdžiui, Italijoje baigėsi kiekybinio skatinimo programa. Tai kokį jūs čia įsivaizduotumėte rezultatą Italijoje? diskusijos apie Italiją visiškai ne, nekalba apie skolos restruktūrizavimą ir pensijų reformą. Europos centrinis bankas ne vieną kartą yra komentavęs šias temas, situaciją Italijoje, ypač viešųjų finansų padėtį Italijoje. Ką Jūs galvojat? Ar m, mm, yra dar kažkokių Mm, kažkokių neigiamų komentarų galimybė. Ponas Dragi, per, praėjusios, per praėjusią bendrosios valdybos posėdį mes e, priėmėme sprendimus, nes įvertinome infliaciją kaip, e, kad jinai, e, kad vyks jos konvergencija, kad procesas bus atsparus įsivaizdavome, kad tokie procesai vyks. Mūsų įgaliojimai yra užtikrinti kainų stabilumą, o ne apsaugoti, pažiūrėjau, bankų pelnus. Mūs, mes buvome kritikuojami, kad mūsų palūkanos per žemos ir tai atsilieps bankų pelningumui. Taip nebuvo bent jau trumpoju laikotarpiu tokio poveikio bankų pelningumui nėra, nebent ilgalaikiu, žiūrint iš ilgalaikės perspektyvės. Taip pat dėl mažų palūkanų buvom kaltinami, kad dėl to nukentės ir draudimo sistema, bet e, poveikio draudimo sistemai nebuvo. Nes įsipareigojimai, kai kalbame apie įsipareigojimus e, ir turtą, tai dėl mažų palūkanų turtas išaugo. Mūsų tikslas nėra apsaugoti nei, nei bankų e, pelnus, nei, nei atitinkamus kitus dalykus. Mūsų tikslas, kalbant apie tai, kad mažiname grinojo m, mm, turto pirkimo programos apimtis, e, Tai tai niekaip neblogina situacijos ir tą rodo rinkų reakcija į mūsų sprendimus. Jokių dramatinių dalykų nevyksta. O kalbant apie antrąjį jūsų komentarą, tai dar neprim, ne, neskubėkime vertinti, palaukime. Palaukime faktų, kol kas girdime tik žodžius, žodžiai pasikeitė, žodžiai keičiasi, bet palaukime faktų ir tada galėsime išreikšti mm, apibendrinti situaciją. Dėkui per Vanžberėš. Pone pirmininkė, dėkui jum už atsakymus. Negryšiu prie savo pirmo klausimo, nors ne visai galbūt jį atsakėte, o norėčiau dabar pakalbėti apie tai, ką minėjo Nina Gil ir kolega Hortason. Mo monetarinė politika turi aiškius tikslus, tas apibriešta ir Europos sutartise. Ir monetarinė politika nėra valstybinė politika, kai kalbame apie ekonomikos remimą ar tvarų vystimasi, bet kalbant apie gerąją praktiką. stebime investicijas, stebime, kokios investicijos daromos. Ir norėčiau paklausti, kaip jūs manote centrinio banko strategiją ir kai kalbame apie ataskaitas ir stebėseną susijusia, ar, ar galėtų būti ta, ta stebėsena ir, ir vertinimas mm, taikomas ilgalaikiam tvariom investicijom. Ką jūs apie tai pasakytumėt? Aš žinau, kur čia yra problema. Mes skaidrus, pakankamai skaidrus, vykdydami CSPP programą galime e, sukaupti tvarių investicinių vertybinių popierių kiekius, bet neturėtume atskleisti informacijos apie tai, nes jei pateiktume tą informaciją, kai kurie rinkos dalyviai pasinaudotų uh, ją um, ja, savo konkretiem tikslam ir centrinis bankas negalėtų vykdyti savo įgaliojimų. Bet aišku, kalbant apie tą tokią, mm, tokią bendrąją ataskaitą ar, ar su, su, sutelktinę ataskaitą, ataskaitą, tai čia mes galėtume dar šioje srityje patobulinti tai, ką darome. Dėkui pirmininkė, kad atvykote. Kainų stabilumo apibrieštis. Europos centrinis bankas naudojasi e, kainų stabilumo apibrieštimi, kad infliacija turi būti mažiau kaip 2 procentai ir artima 2 procentam. Bet kai kalbame apie nominalią konvergenciją, kai vertiname valstybių situaciją, kandidačių į pinigų sąjungą situaciją. Tai čia kitaip Centrinis bankas apibriešia kainų stabilumą. Čia įmamos trijų šalių, kurios turi mažiausią infliacijos lygį vidurkis. Ir mano bejonės yra susijęs su tuo, kad ta, mm, tos pačios savokos esančios sutartise negalime dviem apibrieštimis apibriežti. Tai norėčiau, kad jūs paaiškintumėte tas skirtingas apibrieštis ir kodėl, kuo jūs grindžiate. Tai kad skirtingiams tikslams naudojate skirtingas apibrieštis. Outright monetary transactions. Norėčiau, apie tai nieko nekalbėjote, bet norėčiau paklausti E, ar ta programa e, tebėra ir jei jos prireiktų centrinė bankų, jis ją pasinaudotų. Atsakymas į antrąjį klausimą - taip, tokią priemonę turime ir reikalai esant galime naudoti. Dabar tos dvi apibrieštis. Pirmasis klausimas. E, kalbame apie vidurinio laikotarpio tikslą. Mažiau arba lygi 2 procentam. Tai čia tas tikslas atitinka kainų stabilumo apibriešti. O e, kita apibrieštis yra, kai vertiname konvergenciją potencialių kandidačių į Europos Sąjungą, į, į Europos Sąjungą konvergenciją. Taigi skirtingi tikslai. Ar galėčiau dar iš to išplaukiantį klausimą pateikti? Kandidatės šalis, kurios nari, nori tapti narėmis. Jūs vertinate jų konvergencinį situaciją, lygindami su eurorinko situacija. Bet čia irgi, kai kalbate apie. Ir taip pat minite tą infliaciją mažesnė negu 2 procentai arba iki 2 procentai. Ik, iki 2 procentų. Jūs prašote, kad tos šalis kandidatės būtent tokią infliaciją turėtų, o sutartis numato, kad infliacija turėtų būti vidurkis trijų šalių turinčių mažiausią infliaciją. Vidurkis. Tai čia vienas kaip ir atskaitos taškas, o kitas būtų infliacija mažesnė negu 2 procentai, bet arti 2 procentų. Aš noriu pasakyti, kad čia kalbame apie dvi skirtingas situacijas. Kai kalbame apie trijų mažiausią infliaciją turinčių šalių vidurkį, tai toks reikalavimas buvo įrašytas, kai infliacija buvo pakankamai aukšta ir norėjome užkirsti kelią tos aukštos infliacijos panašiam e, galimam pavojui. Tai dėl to liko toksai e, vertinimas, bet tikslai, kaip jau minėjau, labai skiriasi. Vienas yra konvergencija remiantis monetarinę politiką, o kitas yra konvergencija atsižvelgiant į tai, ką valstybės daro, kaip vykdo savo nepriklausomą politiką iki tol, kol įstoja į Europos Sąjungą. Pone Dragi, norėčiau pasidomėti dėl euro grupės sprendimo dėl programos Graikijai. Kaip jūs žinote, trečioji e, programa numato 86 e, milijardus eurų, kurios, kurie siemi su labai griežtomis priemonės. Priemonės bus taikomas ir toliau, tačiau dar lieka 4 milijonų eurų, kurie turi būti išmokėti. Uh, Taigi kyla didelių problemų dėl e, blogų paskolų. Taigi mano klausimas yra štai koks. Beje, jūs minėjote, kad šios blogos e, paskolos kelia pavojų, turime spręsti situaciją ir mūsų manimo tai reikia daryti, nedarant žalos valstybei, konkrečiai Graikijai. Jūs mėtė, kad yra 25 E, milijonai eurų skirti ban, bankų restruktūrizacijai ir tais 4,5 milijardų buvo tam skirta. Ar manote, kad likusi pinigų sumas, e, bent jau dalis jos galėtų būti skiriama fondui, kuris e, rūpintus blogų paskolų tvarkymu tam, kad žmonės, tarkim, neprarastų savo būstų. Prie, kaip jau minėjau, prieš pusantrų metų jau egzistavo ta problema, dabar turime duomenis apie blogas paskalas, įvertinta, koks e, pavojus kad žmonės to pasiekia praras būstus, tačiau turime dar e, 25 milijardus iš nepanaudotų lėšų ir 25 milijonus nepanaudotų lėšų ir galbūt jas galima būtų skirti šiai problemai spręsti. Na, nelabai žinau, kokie yra tie skaičiai, kokius jūs mindėjote, tačiau tai ne mūsų, o valstybių narių prerogatyva priimti tokius sprendimus performuluosiu jūsų klausimą, tam, kad jis skambėtų bandriau ar galima panaudoti viešas lėšas tam, kad būtų iš bankų perkamos blogos paskolos už tokią kainą, kad bankai nepatirtų nuostolių, o kartu tai leis apsaugoti kitas blogos paskolos šalis. Tai neįmanoma dėl e, taisyklių reglamentuojančių valstybės pagalbą ir be to e, kitos šalis. E, ir dėl, yra priežasčių, kodėl kitos šalis to nepadarė. Yra taisyklės, kurios užkirta kelią tokiam procesui. Pone pirmininkė, jums leidus dar paklausiu. Pone Dragi, toliau kalbėsiu graikiškai. Kaip jūs žinote, yra komisijos sprendimas primtas kovo mėnesį ir e, dėl blogo banko savokos. Ir šią savoką galima pasitelkti tam, kad galima būtų spręsti blogų paskolų e, problemą. Pavyzdžiui, čia galėčiau patikti ir Italijos patirtį. Aš teiravausi iš taiko, kadangi dar liko 25 milijardai pagal trečiąją programą skirtą Graikijos pagalbai. Taigi galbūt šį likutį galima būtų panaudoti blogų paskolų e, problemos sprendimui. Tai ne mūsų prerogatyva priimti tokį sprendimą, tačiau net jeigu ir egzistuotų šios lėšos, net jeigu iš principo jas galima būtų panaudoti šiuo tikslu, problema yra štai kokia. E, tos šalis, kurios turi problemų dėl uh, blogų paskolų, tai jos pirks tokias paskolas ne už tikrąjų kainą, o už kainą žemesnį nei rinkos kainą. Mm, na ir dėl nustatytų taisyklių valstybės pagalbai tokios priemonės negalima panaudoti. Kadangi dar turi vieną, klausimą, vieną minutę, noriu dar užduoti klausimą. Uh, Pirmininkas nutraukė. Jeigu norite klaus... atsakymą, prašau trumpai. Graikiškai turiu klausimą. Pone pirmininkė, dėl vadinukų E. Netgi e, galime turėti Graikijos įmonių obligacijas ir kaip programa tai būtų visai kitas dalykas. Taigi mano pirmas klausimas yra štai koks. kaip galime būtų įtraukti Graikijos obligacijas ir tą QE ir Tai yra, čia kalbu apie kiekybinės skatimo programas. Na, man atrodo, kad jau atsakiau anksčiau šį klausimą. Tam, kad tai būtų traukta į programas, arba reikia išimčių, arba reikia uh, teikiamo e, įsiskolimo tvarumo įvertimo. Na, su šia programa pasibaigs ir išimtis. Na, o pagal priemonės numatytas po, pagal programos e, nepageidaujama daryti išimčius tam, kad būtų, na, o tam, kad galėtume taikyti DSA, tai pirmiausia reikia pasižiūrėti, kai, kokį atsakymą duos kai kurių valstybių narių parlamentai, dar reikės palaukti FS, e, SF e, val, direktorių valdybos atsakymo ir jeigu tas atsakymas bus teigiamas, taip tokia priemonė gali bus taikyti. Bet, na, bet kuriuo atveju, jeigu atsakymai veikiausiai bus teigiami. Na ir čia galima būti E, optimistiškai nusiteikti. Reikia dar palūkėti, aišku, nacionalinių parlamentų sprendimų, tačiau nebejojame, kad sprendimas bus pilnai gyventintas ir tai bus tikrai labai teigiamas dalykas Graikijai. O dabar dar sėki norėčiau padėkoti pirmininkui uh, e, Dragi kaip SRB uh, e, direktoriui. Nu, o dabar jūs jau uh, toliau dalyvausite mūsų posėdėje kaip e, e, Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininkas ir paskutinis iki eidamas šias pareigas lankytas pas mus 2017 metais, kaip supratau, jūs pristatysite kovo 31 dienos ataskaitą, beje, buvo viešintos ir kitos svarbės ataskaitos liečiančios makroprudencijos priemonės visose sakoje, kalbant ypatingai apie tą kritinį rezervą Na ir beje, reglamentas, kuriuo buvo įsteigtas SRB, turi būti peržiūrimas. Komisija yra pateikusi atitinkamą pasiūlymą, vėliau jis bus dar šią savaitę aptartas ir komitete. Na ir džiugu, kad e, leidote birželio pabaigoje dalyvauti valdybos posėdį ir mūsų pranešėjams. Na ir dabar siūlau sugrupuoti mūsų klausimus, nes darbą turime baigti 17.45. Prašau, ponė pirmininkė, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami. Mm, E, komiteto nariai, ponios ir ponai. Na, tikrai dabar man labai džiugu pasisakyti šiandieną kaip Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininko. Šiandieną mūsų e, valdyba pateikė 7 metinę ataskaitą, skirtą 17 e, metų balandžio 1 ir 18 metų kovo 31 laikotarpiai. Šiame šioje ataskaitoje pateiktas bendras vertinimas, o taip pat įvertinta bendra Europos sąjungos makroprudencinės politikos analizė. Taigi tai dera ir su mūsų ankstesnėmis metinėmis ataskaitomis, kuris buvo pristatytas per ankstesnius posėdžius. Šios dienos e, pasisakymė pirmiausia norėčiau sutelkti keletą klausimų. Pirmiausia, norėčiau jūs trumpai informuoti apie naujausias makroprudencinės politikos nacionalių lygių tendencijas. Antra, perinant prie makroprudencinės politikos europinių lygių, aš norėčiau atkreipti dėmesį į svarbiausius SRB rekomendacijų elementus, kuriais siekiama spręsti investicinių fondų um, sverto rizikos ir likvidumo problemas. Kai mes paskutinį sykį susitikome lapkričio mėnesį, aš konstatavau, kad uh, Europos sąkos makroprudencinės institucijos, taip pat Norvegijos ir Islandijos valdžios institucijos nusprendė sukurti atitinkamą kapitalo rezervą. Ir beje, ir Lietuvoje, Danijoje, Prancūzijoje ir visai neseniai Airijoje buvo primti atitinkamai sprendimai dėl tokio rezervo. Na ir dabar 10 SRB valstybių nusprendė padidinti jų bankų sektoriaus atsparumą, taikant buferio e, normą nuo 0,25 iki 2 procentų. Mano manimu, ši situacija turėtų būti vertinama kaip nauja normali realybė, turint galvoje, kad e, tarp valstybių skiriasi finansinių sistemų ir finansinių ciklų ypatumai, mes e, tikimės, kad institucijos galiausiai naudos E, šią priemonę kada nors ateityje. Norėčiau perėti prie kitos srities, kurią ypatingai skiriame daug dėmesio mūsų veikloje. Tai konkrečiai nekilnojamam turtui. Konstatuojame, kad nacionalinės institucijos ir toliau aktyviai veikia dėl e, gyventojų būsto nekilnojamo turto srityje. Ir dauguma valstybių narių taiko priemonės tam, kad būtų sprendžiamas problemas šiame sektorėje, pažeidžiamumo problemas. Daugelis valstybių narių taiko E, skolintojų atsparumo su e, priemonėmis, kurių tikslas yra padėti e, skolintojams. Valdyboje visai neseniai buvo aptartas tišie klausimai susijęs su finansiniu stabilumu sektorija. Na ir tikimės paviešinti ataskaitą per ateinančius mėnesius ir per kitą posėdį apie tai informuosiu. Kalbant apie darbą investicijų fondo sektorį, tai prieš metus jūsų komitete minėjau visą eilę e, rizikų, kurios e, gali atsirasti dėl finansinio tarpininkavimo investicinių fondų veiklos rytyje srityje. SRB e, mano, kad likvidumo rizika, rizika susijusi su verto poveikiu yra svarbi. Vasario mėnesį SRB rekomendavo spręsti šio finansinio stabilumo problemas. Na ir SRB institucijos narės pateikė panašių rekomendacijų, tai yra Europos e, E, Europos e, rinkos priežiūros institucija ESMA, o taip pat e, Europos komisija. Taigi yra atitinkamas reguliavimo pagrindas, tačiau šis pagrindas turi būti sustiprintas ir šiuo tikslu rekomenduojama, kad Europos komisija pateiktų naujų teisėkuros iniciatyvų. Mus neramina trečias dalykas, konkrečiai dėl to, kad investicinių fondų turimos e, likvidumo valdymo priemonės ES labai skirtingos. Tai yra pavyzdžiui, Uh, uh, vadinamo redemption gates, redemption fees ir jos yra skirtos tam, kad būtų sprendžiamos uh, likvidumo problemos. SRB nusprendė numatyti, kad kai, kurios, kai kurie investiciniai fondai privaloma tvarka taikytų kitas priemonės. Ir labai svarbu, kad visose valstybėse narėse jos egzistuotų ir jomis galima būtų pasinaudoti. SRB kon, nus, Mm, konstatavo, kad reikia pagerinti e, atsparumo nepalankiausiamis sąlygomis e, kultūrą investicinėse fonduose. Mes taip pat rekomenduojame, kad e, tos at, tie atvirus, alter, tie atviri alternatyvus investiciniai fondai, kurie valdo turtą, taip pat turėtų dalyvauti šiuose procesuose. Toliau mes toliau rekomenduojame, kad priežiūros institucijos galėtų uh, panaudoti sverto priemonės alternatyviems investicijų fondams, kurie nepanaudo tokių priemonių. Labai svarbu, kad tokios gairės e, neskatintų neveiklumo. SRB parenga, rekomendavo, kad esame parengtų tokias gairias. Na ir galiausiai mes raginame, kad tarp valstybių narių reikėtų harmonizuoti um, ataskaitų teikimo sistemą ir tai padidintų um, UICITS atsparumą. SRB rekomenduoja, kad Europos komisija pateiktų teisėkuros pasiūlymų dėl to, kaip sudaryti vienodas sąlygas ES teikiant ataskaitas. Na ir tikimės, kad šios rekomendacijos bus greitai gyvendintos. Mes paremsime Europos komisiją atliekančią užduotį ir tikimės, kad Europos parlamentas suvaidins savo vaidmenį teisėkuros procese. Lygiai grečiai mes toliau stebėsime tendencijas investicinių fondų sektorių, o taip pat įvertinsime tendencijas susijusius su mūsų politiniais veiksmais. Na, be to, visai neseniai bendroji valdyba aptarė ir e, trečiai Europos e, šešėlinių bankų priežiūros dokumentą, kuris bus paviešintas rugsėjo mėnesį. Na ir beje, norėčiau pas, pasveikinti po, nu, e, ponę Bervanš Beres ir poną Burkarbats, kurie lankėsi su delegacija. E, kaip komiteto delegacija mūsų valdyboje. Na ir tikimės, kad jūs nešit savo indėlį, e, atliekate SRB bazinio reglamento peržiūrą. Dėkuoju iš jūsų dėmesio. Ačiū, ačiū už tai, kad tą, šią ataskaitą pritaikėte mūsų komitetui. Dabar suteiksiu žodį bendrapranešėjams. Visų pirma, Burkart Balts. Yeah. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, ponė e, e, pirmininkė, dėkoju už jūsų įžangą. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau jums padėkoti asmeniškai jums už tai, kad aš ir Pervanš Beres praėjusį ketvirtadienį e, galėjome e, dalyvauti e, SRB valdybos posėdėje. Tai tikrai buvo labai naudinga patirtis, taip pat labai džiaugiamės, kad atvykote e, į mūsų banką kaip SRB pirmininkas. Jūs e, jau aštuoneri metai einate šias dviejas pareigas, tai yra kaip SRB pirmininkas ir kaip ankstesnis ECB pirmininkas. Na, SRB pirmininko pareigos jums teko automatiškai, nu, kaip Europos centrinio banko e, pirmininkas taip pat tikriausiai e, turite daug pareigų. Aš manau, kad jūs tikrai susitrote gerai su dviem šiom dviem pareigom. Na, ir iš tikrųjų galbūt SRB e, pareigos netgi svarbesnės. SRB reglamento peržiūra yra e, gera proga. E, galbūt e, skirti daugiau dėmesio SRB darbui. E, Na, iš tikrųjų, tai matėme ir iš SM, ir atitinkamą darbą, matome, kad e, iš tikrųjų ir ECB vidiniai organai e, turi užtikrinti savo e, kasdienime darbe skaidrumą ir atskaitomumą. Na ir galbūt tai padidins ir jūsų darbo matomumas. Na ir be abejo, ir SRB susimastė dėl to, kaip reikėtų e, peržiūrėti e, SRB reglamentą, kokį jūs galėtumėte įnešti, įnešti savo indėlį. Taigi mano klausimas yra štai koks. Kaip padidinti SRB matomumą, kaip galima didinti žinias apie SRB darbą, mm, tam, kad ne vien tik tais Europos parlamentas, bet ir finansų rinkos daugiau apie tai žinotų, o svarbiausia, kad ir Europos piliečiai apie tai daugiau žinotų. Ačiū. Thank you. Pervaš Perez. Yeah. Ačiū dabar per Vanžberės SND frakciją. Ačiū. Na, negryšiu prie to e, vizito, kurį surengėme su Burkhard Balts praėjusią savaitę, bet e, taip, tai tikrai buvo svarbus e, indėlis ir aš, būdama pranešėjai, taip pat noriu Jums padėkoti už mums suteiktą galimybę. Uh, man tikiuosi, kad tokia proga bus ne vienintelė. Norėčiau pateikti klausimų dėl dviejų aspektų. Visų pirma, savo pasisakymę jūs visiškai nevartojote žodžio prasidedančio raidę B, tai yra Brexit. Na, aš manau, kad sąlygos, kuriomis vyksta dėrybos su jungtinė karalystė, galbūt nebūtinai yra susijusios su piniginėmis problemomis, monetarnėmis problemomis, vis dėlto tai gali sukelti tam tikrų problemų rinkose ir tai gali turėti sisteminį poveikį. Taigi gal galėtumėte pateikti savo situacijos vertinimą. Ir kitas aspektas, kurį daug minėjote, tai yra likvidumo rizika ir investicinės bendrovės. Kaip žinote, mes šiuo metu deramės dėl teisės akto, kurį parengė Europos komisija. Tai yra teisės aktas dėl investicinių bendrovių e, veikimo sąlygų, stebėsenos ir kontrolės. Nežinau, kiek čia yra taikomi bazelio e, e, reglamentai. Taip ir norėčiau paklausti, kokie svarbiausi elementai jūsų nuomonė turėtų atsirasti šiuose teisės aktuose. E, elementai susijęs su likvidumo rizika ir taip pat e, e, reiktų neužmiršti ir to, kaip yra suvokiamas šis sektorius Europos rinkose. Well, on, uh, <clears throat> on the first question. Mm Nagi, na, pirmas klausimas. Na, S ir B. Norėdama įgyti didesnį matomumą, neturėtų keisti valdysenos. Uh, na, mes galėtume tiesiog susėsti ir aptarti, kokiu iniciatyvų nori Europos parlamentas ir tada tos iniciatyvos gali būti greitai įgyvendinamos. Pavyzdžiui, jeigu norima daugiau kalbėti apie riziką finansų rinkose, tai galime pasinaudoti įvairiais kanalais. Ir būtent čia mm, galime pasitelkti sąveiką su kitais SRB nariais. Taigi, jeigu pagrindinis klausimas yra matomumas, tai mums reikėtų pasirinkti patį paprasčiausią kelią. Tai yra pateikti iniciatyvų sąrašą, pavyzdžiui, iniciatyvų skirtų finansinėms rinkoms arba mm, pa, iniciatyvos susijusios Europos parlamentu ar kitais forumais. Taigi, tokį dalyką būtų lengva padaryti. O kitų pasiūlymų dėl valdysenos keitimo aš nekomentuosiu. Na, jeigu turite klausimų, tai žinoma, galėsiu juos atsakyti. Dėl Brexit. Turiu pasakyti, kad daug kas priklauso nuo to, kaip šis procesas valdomas. Matėte, kad e, per pirm, pastarąjį valdybos posėdį pirmą kartą diskutavome apie Brexit. Mes labai atsargiai vertinome šį klausimą, kadangi šie klausimai buvo aptariami kitur ir mes nenorėjome kištis į dėrybinės pozicijas. Ir diskusijos, kuris vyko to susitikimo metu, man suteikė labai daug informacijos, nes jos parodė, kad mes galime kalbėti apie Brexit, nesikiždami į kitų subjektų veiklą. Mes galime įvardyti riziką, Na ir iš tikrųjų dabar jūs žinote, kad mes įsukūrėme techninę grupę kartu su Anglijos banku. Tos grupės tikslas yra įvardyti ir įvertinti Brexit riziką, jeigu pasitvirtintų e, griežto Brexit scenarijus. Taigi būtent tai mes darysime. Ir žinoma, diskusijos apie Brexit taps dažnesnės mūsų valdyboje artimiausiais mėnesiais. O dabar kalbant apie esmę, kaip jau sakiau, daug kas priklausys nuo to, kaip šis procesas bus valdomas. Jeigu pagalvotume apie Brexit poveikį realiai ekonomikai, jis bus ribotas. Na, bet čia turiu kalbėti atsargiai bendraja prasme poveikis bus ribotas. Žinoma, yra e, tam tikrų ES dalių, kurias e, šis įvykis daug smarkiau paveiks e, ir bendraja prasme, ir trumpuoju laikotarpiu. Dabar sunku numatyti, kokios, kokie bus blogai valdomo proceso finansiniai padariniai. Ir čia Na, mes nesame dėrybų šalis, bet akivaizdu, kad visoms dėrybų šalims tenka prievolė užtikrinti bendros rinkos vientisumą. E, taip pat e, reikia vadovautis ir vadovų, pirmoji vadovų pareiškimu, kuriame buvo pasakyta, kad turi būti gerbiamos visos laisvės. Taip pat e, reikia suprasti, kad rizika finansų stabilumui E, galiausiai turės neigiamų padarinių visoms šalims. Bet, žinoma, mes būtume pasirengę parengti ataskaitą, pranešimą apie Brexit mm, savo požiūrį, jeigu tik parlamentas to paprašytų. Bet, kaip jau sakiau, mes nesame dėrybų dėl Brexit šalis. Toliau investicinių fondų likvidumas ir svertai. Mes Tikrai manome, kad e, likvidumo valdymo priemonių įvairios priemonės valstybėse narėse ir taip pat didesni fondų valdytojų gebėjimai tvarkyti su, su šokais yra svarbus dalykai. Taip pat reikia siekti, kad būtų užkirstas kelias likvidumo netitikimams arba būtų jų sušvelninti netitikimai. Taigi likvidumo testai, atsparumo testai e, čia yra svarbus. Kalbant apie svertus ir gairės dėl, reikia, reikėtų parengti gairės dėl svertų rizikos įvertinimo. Ir čia tose gairėse reikėtų galvoti apie galimus svertų apribojimus alternatyviuose investavimo fonduose. Ačiū dabar Notis Marijas. Pirmininkė, norėčiau Pirmininkė, norėčiau pakalbėti apie draudimo fondus ir jų veikimą. Kaip žinote, šie fondai yra labai svarbus užtikrinant sisteminį stabilumą ir tinkamą ekonomikos veikimą. Taigi mano klausimas yra susijęs su draudimo fondais Graikijoje. Iš esmės, per PSI tie draudimo fondai buvo sužlugdyti ir žalos dydis buvo bent nemažiau kaip 12 milijardų eurų. Taigi mano klausimas toks. Iš tų 86 milijardų paskolos dar liko 24 milijardai. Gal būtų galima panaudoti 14 milijardų, siekiant rekapitalizuoti draudimo fondus, taip pat kaip buvo rekapitalizuoti bankai. Tada draudimo fondai galėtų vėl tinkamai veikti ir nuo 2019 m. sausio 1 dienos nebus sumažintos pensijos, o apie tai užsimenama Eurogrupės sprendime. Kitas klausimas. Vyriausybė teigia, kad pasibaigus programai, bet taikant griežtesnę stebėseną, vyriausybė turės galimybę nuspręsti nemažinti pensijų nuo 2019 m. sausio 1 dienos. Ar tikrai taip ir bus? Ar jūs taip suprantate Eurogrupės sprendimą? Mm, E, vyriausybė yra prisėmusi įsipareigojimą sumažinti pensijas nuo 19 metų sausio pirmos dienos. Ar tikrai vyriausybė dabar turi galimybę tų pensijų nemažinti? Ačiū. Pirmininkas, na, e, prašau narių vis dėlto kalbėti apie šių klausimų temą, tai yra Europos sisteminės rizikos valdyba ir nepereiti prie kitų temų. Uh, Ačiū pirmininkė. E, buvo nuspręsta, kad e, reguliuotojai gali surenkti atsparumo testus bankams ir kitiems subjektams, tačiau apie tai daug diskusijų po to nebuvo. Komisija atsakė į parlamento klausimus, pripažindama, čia dabar cituoju, kad CO2 streso testai gali būti naudingi, siekiant įvertinti finansinių institucijų ir finansinės sistemos stabilumą. Savo pranešime apie tvarius finansus, kuris patvirtino, parlam, kurį parlamentas nesiniai patvirtino, sakiau, kad e, Europos sisteminės rizikos valdybos 2016 metais pasiūlyti CO2 atsparumo fond e, stresai mm, mm, finansinėms institucijoms ir kitoms institucijoms gali būti gyvendinami. Kadangi dabar yra atsinaujinęs interesas sukurti e, taksonomiją, noriu klausti, ar ne, nėra numatoma atlikti streso testus Europos banką. Just back to the first two questions, frankly, it's, as I said before, it's... Na, atsakant į pirmosius klausimus, vėlgi pakartosiu, kad tai nėra mūsų sprendimas. Mes jau anksčiau diskutavome apie tai, kas apsunkina viešųjų finansų valstybės lėšų naudojimą uh, rekapitalizuojant finansinės institucijas ir finansinius tarpininkus. Sunkumų kelia valstybės pagalbos teisės aktai, kurie galioja ES ir tai nėra mūsų sprendimas ir nelabai ką galiu pasakyti. Ta pati galiu pasakyti apie kitą jūsų klausimą, tai yra pensijų sumažinimas ir vyriausybės programą. Mes nedalyvaujame tame dialoge tai yra programos dalis ir tai yra e, vyriausybės, Graikijos vyriausybės, valstybių narių ir komisijos sustarimo dalykas. Toliau kitas klausimas - tvarus finansai. ESRB sukūrė projektų komandą, projektų grupę, kuri dirba su šia tema ir siekia sukurti metodiką e, kaip atlikti scenarijų analizę. Tai turėtų sustiprinti analitinius gebėjimus, vertinti riziką, kurią kelia klimato kaita. Džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad ECB e prisijungė prie E, centrinių priežiūros institucijų tinklo, e, kuris siekia skatinti sistemos ekologiškumą. Darbas prasidės, tikiuosi, kad kitais metais galėsime daugiau apie tai pakalbėti. Ar jūs sakote, kad bus teikiamas pasiūlymas kitais metais? Koks yra numatomas e, grafikas, laikas, nes tai yra labai svarbus klausimas. Taip, suprantu, mums reikės pasižiūrėti, kokį rezultatą pateiks projekto grupė ir tada galėsiu geriau atsakyti į šį klausimą, taip pat ir į klausimą apie laiką. Taigi, na, šis darbas tik prasidėjo, įvyko tik vienas susitikimas. Dėkui, Bernard Monau. Eh, Labą dieną, ponė pirmininkė. Sisteminė rizika, komerciniai karai tarp JAV ir Europos įmonių, e, kai JAV vienašališkai taiko finansiškas sankcijas, kurios teisiškai nepagristos. BNP Paribas bankas 14 metais gavo iš JAV 9 milijardų dolerių baudą dėl ekstrateritorialinio e, JAV nuostatų traktavimo. Ir noriu pasakyti, kad kai kalbame apie Edis, tai čia galėtume sukelti bankinę paniką eurozonoje ir masišką indėlių atsijėmimą. 2018 metais žinome, kad JAF e, pateikė informaciją apie Latvijos centrinį banką. Taigi matome, taip pat matome, kad e, aliuminio gamintojas Europoje dėl JAV taikomų sankcijų turėjo bankrutuoti. Amerikos e, valdžios institucijos vienašališkai taiko įvairias sankcijas Europos įmonėm, baudžia jas už tai, ko jos nėra padarę. Europos komisija net yra numačiusi, kad, Europos, e, kad centriniai bankai ir komercijos bankai turėtų padėti spręsti tų prarastų lėšų problemą. ENG ir Nord Stream du konsorciumas. Ponės, manau, jūs turėjote dvi minutės tik klausimui pateikti. Jei Enron ir Enron bankrotas 2002 metais. Koks jūsų klausimas, gerbiamas parlamentarė? išgirdom jūsų argumentus, dabar koks būtų klausimas? Prašom. Ponas Dragė, mes dar šių dalykų kol kas nesame svarstę. Aišku, kad tai yra problema ir jūs čia labai mm, rimtą problemą akcentavote jei visa tai iš tiesų e, pavirs į tokią situaciją, dėl kurios atsiras finansinio stabilumo didelė rizika, tai aišku, kad Europos centrinis bankas turės įsikišti, kad tą riziką sumažintų arba užkirstų, arba užbėgtų jai už akių. Dėkui. Toliau. Ponas Martkati. Dėkui, gerbiamas Dragi, kad atvykote į mūsų posėdį. Norėčiau, kad būtų įrašyta į protokolą, kad aš nepatenkintas, ką ombudsmenas nustatė dėl netinkamo administravimo ir aiškaus interesų konflikto. Mano klausimas būtų jums, kaip Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininkui dėl Airijos turto rinkos. Tartautinės finansinės institucijos sukūrė burbulą, dėl ko labai auga nekilnojamo turto kaina ir žmonės negali patekti į būsto rinką, negali įsigyti būsto. Jūs sakėt, kad tokia situacija gali būti nulemta vietos rinkos situacijos. Airijoje išaugo socialinio būsto problema ir yra rizika, kad tų peržiūrėtų paskolų, būsto paskolų e, situacija gali pablogėti ir tai gali uh, atsiliepti ekonomikos stabilumui dėl nekilnojamo turto ir, ir gyvenamojo būsto rinkos burbulo. Mano konkretus klausimas būtų toks. Ar galėtumėt pasakyti, kokį poveikį pasikeitusi palūkanų norma gali e, padaryti Airijos nekilnojamo turto Mm, kreditų rinkai ir kaip galėtume tą burbulą, nekilnojamo e, turto mm, burbulą susprogdinti, kad jo purslai nepakenktų Airijos ekonomikai. Dėkui. Per. Danke, Herr Vorsitzender, Herr Präsident. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė pirmininkė. Dar norėčiau pasidomėti dėl Brexito. Nuo vakar, žinome, po to, kai vyko Junktinės karalystės vyriausybės posėdis, tai kaip supratome, kad numatytas scenarijus numato, kad galios tik tais prekių laisvas judėjimas, tai negalėjo kapitalo rinkoms. Taigi pagal šį specialų scenarių, kai pa, ka, mm, finansinės paslaugos nebepateks į bendrąją rinką, kaip jūs, turint galvo šį scenarių, tikitės užtikrinti eurozonos stabilumą? Antra, E, didžioji, didž, didžiųjų klientų sandarių dalis atliekama Londone. Taigi, kaip šis naujasis scenarius atsilieps šiems sandariams rinkai? Trečias dalykas, po Brexito Junktinė karalystė ir Anglijos e, bankas ECB gaus, ar jis gaus stebėtojo statusą ECB veikloje? Dėkuoju. For, uh, uh, for... Dėkoju. Pirmasis klausimas. Airijos centrinis bankas padidino tą kovos su ekonomikos cikliškumu rezervą iki 1 procento, nuo 0 iki 1 procento. Praėjusį mėnesį tai vienas iš atsakymų būtų toksai, bet turime turėti galvoje ir kitus aspektus, galbūt to gyvenamo turto vertinimai netitinka realybės. Ir tas pats būtų taikoma ir komerciniam e, nekilnojamo turto sektoriui. 16 metų analizė rodo, kad Europos centrinis bankas įspėjo aštuonias šalis, e, kur namų ūkių įsiskolinimas ir mm, kreditai paimti įsigijant gyvenamąjį turtą, mm, rodė sudėtingą situaciją. Ir tas reiškinys nemažėja. Kalbant apie socialinį pažeidžiamumą e, komercinėje nekilnojimo turto srityje, kainos padidėjo lyginant ir su istoriniais duomenimis. Ir dėl to tokios e, rinkos mm, pasidaro pažeidžiamos. Ir čia bankai svarbus, bet ir ne bankų vaidmuo ir tarptautinio finansavimo vaidmuo yra svarbus. Tai čia reikia pasižiūrėti, ar kažkokias naujas rinkos priemonės galėtume taikyti, taip pat nebankiniam, mm, nebankiniai komerciniai rizikai. Tai čia turime pakalbėti apie makroprudencinės priemonės taikomas ne bankam. Bet ši veikla daug ko primena bankų veiklą, kai kalbame apie pagrindinius finansinius tarpininkus. Tai būtų toks atsakymas į pirmą klausimą. O į antrą klausimą atsakydamas pasakysiu štai ką. Per anksti dar komentuoti apie tai, kokios tos galimybės, kurių dar nėra, atsiras kai kalbame apie bendrą rinką, jei norime išlaikyti jos ventisumą, tai kai kuri veikla bus e, galima, kai kuri ne. Dar nėra gali, galutinio dėrybų rezultato ir todėl mes negalime konkrečios nuomonės išreikšti. O dėl to Anglijos bankas galės būti uh, stebėtojų Europos centrinė bankė. Šio klausimo taip pat dar nesam svarstę. Dėkui, Burkhard Balts. Dėkui. Trumpą klausimą turėčiau. Europos centriniam bankė, Europos centrinis bankas turi ir tam daro įtaką ir valstybių narių centriniam bankam. Bet aš norėčiau, kad Europos centrinio banko poveikis būtų ne tik valstybių narių centriniam bankam, bet ir platesnis. Dėkui. Paul Tang. Dėkui, pirmininkė. Dėkui, ponė Dragi, kad atvykot pas mus. Europos sisteminės rizikos valdybos ataskaita 16, už 16 metus yra labai populiari Europos parlamente. Buvo rengiamas e, pranešimas savo iniciatyva apie e, tvarius finansus. Parlamentas bandė pakalbėti apie sisteminę riziką prudencinėje sąrangoje. Bet kai jūs atsakinėjate klausimus su tuo susijusius, jum tie dalykai, jūs tų dalykų dažnai neminit. Kaip mm, tas turtas, tas probleminis turtas, kaip toliau čia ta problema turėtų būti sprendžiama ar Centrinio banko, ar Europos komisijos. Kai kalbame apie tos stranded assets, Europos centrinio banko nariai, kurie turi balsavimo teisę, yra tik trys iš, iš 37, tada yra trys pirmininkai patariamojo mokslinio komiteto, trys pirmininkai patariamojo techninio komiteto ir trys ESA atstovai. Tai kalbame apie centrinius bankus, bet ne tik noriu tik e, paaiškinti, kaip viskas yra. Nacionalinių lygių 19 valstybių narių paskyrė savo centrinius bankus kaip nacionalinės paskirtasias institucijas atsakingas už makroprudencinę politiką bankų srityje. Tai jeigu visą tą turėsime galvoje, Ir pabrėšime, kad labai svarbu, kad centriniai bankai būtų nepriklausomi nuo nacionalinių vyriausybių. Ir jie tokie yra labiau negu kitos institucijos. Tai Europos sisteminės rizikos valdybos situacija tikrai yra gera ir visa ta sąranga yra gera. Dabar aš atsakinėjau kaip Europos sisteminės rizikos valdybos pirmininkas. Komisijos pasiūlymas yra susijęs su ankstesniu mūsų e, valdybos e, patariamojo komiteto nuomonė, kai buvo scenarijai įvairūs nagrinėjami Turime darbo grupę, kuri nagrinėja įvairius scenarius ir metodikas. Ir žiūrime, ką jie pasiūlo, bet jei turite kažkokių kitokių pasiūlymų, kaip turėtų veikti Europos sisteminės rizikos valdyba, kuri žiūri riziką, žiūri, kokia yra rizika, kokios yra makroprudencinės priemonės ir taip toliau. Ataskaita pati sako, kad jums reikia ne tik metodologijos stres testam, bet ir instrumentų, kurie tą riziką suvaldytų, kaip kapitalo reikalavimai, rizikos pozicijų ribojimas. Ir komisija ar kokia kita institucija neina tą linkmę. Jūs žinote, kad Europos sisteminės rizikos valdyba neturi galimybių priversti kažką daryti. Tai mes turime tą darbo grupę, ir parengėme pasiūlymus, kokios priemonės galėtų, turėtų būti naudojamos, bet čia turime kalbėti apie palaipsnišką sistemą, pirmą meto, iš pradžių metodologiją, tada mm, siūlome priemonės. Bet ar Bet jūs kartais galite pasakyti, kad teisėkros institucijos galbūt per lietai veikia. Tai irgi įeitų į jūsų funkcijas pasižymėsiu tokį pasiūlymą, sako ponas Dragi. Dėkoju gerbiamam pirmininkui Dragi už jo uh, tokį labai naudingą apsikeitimą nuomonėmis. Baigiame posėdį, kitas mūsų posėdis vyks trečiadienį 9 ryte. Dėkui. Ja,